Dear colleagues, the first point in the... Mėly kolegos, pirmasis darbotvarkės punktas e, po pietų yra skirtas Europolo pareiškimui dėl dingusių bežinios 10 tūkstančių migrantų vaikų. Kaip žinote, šis e, pareiškimas buvo paskelbtas kai kuriuose laikrašiuose ir dėl to reikėtų šį klausimą aptarti ir šiame komitete. Mūsų posėdėlį dalyvauja Europolo atstovas, ponas Neumana, kuris e, yra atsakingas už verslo įmonių paslaugas, e, dirba verslo zonos vadovu ir taip pat posėdėlį dalyvauja ir pagrindinės agentūros atstovas ponas Dimitropolau Taip pat e, ir nevyriausybinės organizacijos e, dingia vaikai Europoje atstovas ponas Moralis. Su pirma, suteiksiu žodį visiems trims e, svečiams. Norėčiau paraginti juos kalbėti neilgiau negu po 8-10 minučių. O vėliau suteiksiu žodį ir. A, kaip ir e, parlamento nariams. Taigi visų pirma suteiksiu žodį Europolo atstovui ponui Neumann. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Praėjusiais e, mėnesiais e, porą kartų aš svajojau, kad mūsų agentūra klystų. Uh, Pirmą kartą tai buvo sausio mėnuo. kuomet susidūrėme su teroristiniais išpoliais Ir e, būtent po tų įvykių sausio mėnesį mes e, pareiškėme, pateikėme savo pareiškimą ir e, būtent informavome apie dingusius vaikus ir už trijų mėnesių Vokietijos vyriausybė informavo, kad beveik 5 tūkstančiai tokių asmenų trūksta ir jų vaikų, kuriems mažiau negu 12 metų trūksta bent 400. E, Ši problema yra daugelypė, susijusi su daugeliu iššūkiu. Visų pirma, yra susijusi su registravimo aspektais. Beprecedentis migrantų skaičius e, atvykstantis e, į Europą tikrai sukelia daug iššūkių administracijai Ir e, tik dabar mes gauname e, būtent e, pirmosius skaičius apie, susijusius su šia e, problema, su, su apimtimis. Mes e, žinome, kad dingė 15 15, 15 metais užregistruoti 5000 e, nepilnamečių. Taip pat e, buvo informuota, kad yra dar daug vaikų migrantų, kurie keliauja be lydinčių asmenų. Kokius e, rezultatus, kokius, kokias išvadas galime padaryti? E, visų pirma, pagal UNCHR 25 procentai pabėgėlių atvykusių į Europą, tai yra trečdalis pabėgėlių atvykusių į Europą, migrantų atvykusių į Europą buvo pabėgėliai, buvo vaikai. E, jie susiduria su organizuotu nusikalstamumu. Ir daugiau negu 90 procentų naudojasi tam tikromis paslaugomis, kurias būtent teikia tos organizuoto nusikalstamumo grupuotės. Dažniausiai joms, toms, toms paslaugoms vadovauja būtent nusikaltėliai. Mes e, gauname informacijos apie tai, kad tos organizacijos dažnai būtent teikia tas kelionės paslaugas Europos Sąjungos teritoriją, taip pat vykdo ir e, kontrabandą žmonėmis. Nemažai šių migrantų gali nukentėti būtent nuo tos kontrabandos žmonėmis. Mes dirbame su tais kontrabandos atvejais ir didžioji dalis jų yra susijusi su seksualiniu išnaudojimu. Valstybės narės šiais ryčiai skyrė um, daug dėmesio pasraisiais metais. Nepilnamečiai nukentėję nuo e, šių nusikaltelių yra priverčiami elgetauti, e, taip pat yra seksualiai išnaudojami ir per juos yra prašoma socialinių paslaugų. Į nepilnamečius šios grupės žiūri kaip į prekes, todėl labai lengva juos pervežti ES teritorijoje Yra nuogastavimų, kad tie vaikai gali būti išnaudojami dėl to, kad yra jauni, kad dėl to, kad yra pažeidžiami ir dėl to, kad neturi lėšų. Taigi, norėčiau šio komitetui pasakyti, kad dėja mes ir toliau esame susirūpinę, kad tie nepilnamečiai gali nukentėti nuo nusikaltelių rankos iš teisės saugos perspektyvos žiūrint, galima padaryti išvadą, kad visi arba didžioji dalis šių nepilnamečių e, tapo e, kontrabandininkų, žmonių kontrabandininkų aukomis ir kad e, jais buvo piknaudžiaujama. Bet su vaikų piknaudžiavimu, piknaudžiavimo vaikais negalime taikstytis. Reikia ES lygių privamų E, sprendimų ir e, reikia kovoti su šiuo reiškiniu. Priemonės, e, kurių galima imtis, jau buvo aptartos. Aš pakartosiu tai, ką žinote. Tai yra migrantų registracija būtent tose šalyse, į kurias jie pirmiausia atvyksta Europos Sąjungoje tam, kad galėtume suprasti būtent, kiek tų nepilnamečių atvyksta ir kiek jų dinksta jie turi būti įrašyti, įtraukti į Europos sistemą, į, pavyzdžiui, Schengeno informacijos sistemą. Ir būtent tokius vaikus reikia įrašyti ir Eurodaką, vaikus, kuriems yra mažiau negu 14 metų. Reikėtų susėti tas sistemas ir tai būtų galima įmanoma patikrinti, ar jie yra rašyti ir įrašus į vieną sistemą, jie atsidurtų ir kitoje. Visa tai, e, apie visą tai jau buvo e, diskutuojama, diskutavo teisėjų kuros institucijos, tai žinoma, jūs e, apie tai esate informuoti. Mes galime pasinaudoti ištekliais iš Schengeno informacijos sistema ir galime vykdyti kryžminę patikrą. E, sulygindami būtent trūk, e, dingusių žmonių skaičių su e, kontrabandininkų, nuo kontrabandininkų nukentėjusiais asmenimis. Taip pat būtų galima sukurti mechanizmą, kuriuo naudotis būtų galima atkreipti dėmesį ir visuomenės dėmesį į šią problemą. Mes turime patirties E, turime ieškomų žmonių sąrašą mūsų svetainėje. Prieš kelis e, e, neseniai mes patalpinome tą sąrašą ir jau dešimt asmenų buvo identifikuoti ir sulaikyti. Taigi ši priemonė yra teigiamai vertina visuomenės ir jie naudojantis galėtų padidėti aiškumas. Na, Taip pat reikėtų pasitakti ir tiesėją saugą. Aš esu tikras, kad mes tikrai galime padėti valstybėms narėms. Europolas jau padeda valstybėms narėms kovojant su kontrabanda žmonėmis ir jau turime pateikę duomenų bazę, prisidame prie tyrimų, bendradarbiavame su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengiame rekomendacijas ir teigiame, teikiame geriausias patirties pavyzdžius. Taigi tikrai yra nugastavimų dėl didelio dingusių nepilnamečio skaičiaus. Situacija, žiūrint iš teisės saugos perspektyvos, dar neleidžia daryti išvadų dar ir todėl, kad organizuoto nusikalstamumo grupuotės būtent e, kontrabandą įveža nepilnamečius vaikus ir juos dažnai išnaudoja, e, seksualiai išnaudoja. Dėl to tikrai kyla didelis susirūpinimas. Reikia bendro atsakymo, bendros reakcijos. Europolas gali padėti vykdyti tuos tyrimus prieš nusikaltelius. Dėkoju, ponė Normanai. Dėkuoju už informaciją. Suteiksiu žodį e, pagrindinių teisų agentūros atstovėjai poniai Dimitropolio. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Nelydimų nepilnamečių reiškinys dėja nėra naujas. Ir mūsų agentūra dirba ties šiuo klausimu nuo 2009 metų. Nuolat pabrėžiame šių vaikų eksploatavimo ir išnaudojimo riziką. Kas mėnesį skelbėme ataskaitas apie tokius vaikus, jų skaičius, taip pat atliekame tyrimus biometrinių duomenų, tam, kad galėtume atsekti dingusius e, nelidimus nepilnamečius ir suteikti jiems būtiną pagalbą. E, taip pat siekime užtikrinti, kad vaikų teisų apsaugos tarnybos galėtų gauti tą informaciją. Kiek vaikų dinksta, iš kur e, tikslių skaičių nežinome. Iš Europolo, iš pono Nojonų jau apie tai girdėjome. Ir kadangi ne viskas aišku, neaišku, kas kam turėtų pranešti. Vaikų atvykimas turi būti registruojamas kompetentingose institucijose ir um, e, kyla klausimas, um, kas turėtų pranešti apie dingusi vaiką policijai, ar tėvai turėtų tai padaryti, ar kažkas e, kitas. E, yra gana daug nelidimų nepilnamečių, kurie apie kuriuos nieko nežinoma. Jie yra dingę, bet nėra jokių duomenų. Be to kartais e, duomenys registruojami du kartus, e, dubliuojamasi, dubliuojasi registracija, e, kai vaikai yra registruojami įvairiose institucijose. Taigi kartais įvairios institucijos gali pranešti apie dingusį vaiką kelis kartus ir um, daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Pateiksiu pavyzdį, jeigu, tarkim, vaikas atvyksta į Lesbo salą į Graikiją ir uh, iš ten e, uh, dinksta ir po to e, iš kitos institucijos žemynė taip pat e, dinksta, jis e, galbūt vėliau bus paskelbtas dingusių, e, tarkim, Švedijoje ar Vokietijoje. Ir e, nežinome taip pat, e, kiek tų vaikų atrandama ir kur. E, kai kurie vaikai, kurie dinksta, tarkim, Graikijoje arba Italijoje, gal gale pasirodo kitur, kitose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Austrijoje. Ir e, Austrijos valdžios institucijos nežino, kad tas vaikas laikomas dingusiu Graikijoje, o Graikijos valdžia nežino, kad jis atsirado Austrijoje. Svarbu, kad e, vaiko globėjas arba atitinkama institucija praneštų apie dingusi vaiką policijai ir policija atliktų tinkamą tyrimą. Bet e, kadangi nepakankamai pranešama apie tokius atvejus arba per vėlai pranešama, daugelį vaikų neįmanoma atsekti. Kai kurie vaikai net neturi globėjų. Uh, Ir ne visada teisės aktais yra numatyta tinkama procedūra, kaip kas e, turi vykti, dėl to kyla įvairių kliūčių, visas procesas užvilkinamas, tampa labai sudėtingu. E, pagal SIS2 sprendimą e, į šią sistemą galima įtraukti duomenys apie dingusius vaikus, bet tik tuo atveju, jeigu manoma, jog vaikas buvo išvežtas į užsienį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 Pernai buvo 60 tūkstančių atvejų, e, kai SIS2 buvo paskelbta duomenų apie dingusius vaikus, e, tai yra Eulisa duomenys. Bet e, neaišku, kiek iš tų vaikų buvo nepilna, nelidimi nepilnamečiai, nelidimi vaikai. Kartais jų negalima atsekti dėl to, kad tiesiog trūksta duomenų, kuriuos galima būtų panaudoti atsekant, pavyzdžiui, nėra vaikų nuotraukos, piršto atspaudų ir panašiai. Kaip galime pagerinti atsekimą? atsikimo ir duomenų e, rinkimo procedūras. E, jeigu apie vaiką, dingusi vaiką pranešama, e, jo duomenys yra įtraukiami į SIS2 sistemą ir pranešama apie tokį vaiką, praneša apie jį globėjai ir, arba institucijos ir būtina užtikrinti, kad e, būtų tinkamos apsaugos priemonės ir galų gale, vadovaudamėsi e, turimą informaciją, vaikų teisų apsaugos tarnybos e, rūpinasi tokiais atvejais. E, susidaro tam tikras e, užburtas ratas, kai nelydimi nepilnamečiai dinksta, paskui vėl atsiranda, paskui vėl dinksta ir neįmanoma užkirsti tam kelio. Kodėl e, iš viso dinksta tie vaikai, nėra jokio išsamaus tyrimo ir kiekvieną atvejį reikėtų nagrinėti atskirai, bet žinome, kad nelydimi vaikai dažnai išeina, pabėga iš. Um, registravimo institucijos, kad e, susirastų tėvus e, ir e, panašiai. Be to, vaikams neteikiama pakankamai informacijos apie kelionę palydos, apie pavojų, kad jie gali patekti į prekiautojų žmonėmis rankas ir panašiai. Dėl to ir kyla daug tokių atvejų dažnai vaikai negauna pakankamos informacijos, pakankamos globos, dėl to jie galų galia patenka į nusikaltelių rankas, yra išnaudojami. Jie yra labiau pažeidžiami Šią prasme ir mm, be to dažnai vaikai stengiasi patys imtis kažkokių vaikų tam, kad padėtų savo šeimoms, kurios e, liko namuose ir panašiai. Norime padėti tokiems vaikams pasitelkdami prieglopšio vaikų teisų apsaugos ir kitas agentūras ir institucijas. E, svarbu, kad visur būtų paisoma geriausių vaikų interesų principo, kad būtų kuriama saugi aplinka, kad būtų kuriamos e, sąlygos, e, kuriomis vaikai būtų apsaugomi. Taip pat reikia dėti kuo daugiau pastangų tam, kad e, užkirstume kelią įvairiems nusikaltėliams išnaudojantiems vaikus. Yra mažesnė tikimybė, kad vaikai dinks, jeigu jie yra vietoje, kuri jiems yra pakankamai saugia E, aptariamos e, keturios priemonės, kuriomis galima būtų veiksmingai sumažinti dingusių ne, nelydimų nepilnamečių skaičių. Visų pirma, reikia užtikrinti, kad vaikus e, laikinai priimtų gyventi šeimos arba kokios nors mažos institucijos. Ir jeigu vaikas dinktų iš tokios šeimos arba nedidelio centro, lengviau pastebėti ir tikrai būtų apie tokį dingimą pranešama. Uh, Taip pat e, tais vaikais turi rūpintis ne tik migracijos tarnybos, bet ir e, vaikų teisų apsaugos tarnybos. Viena iš priemonių, kurią taiko daugelis valstybių narių, e, tai vaikų talpinimas į vadinamusius saugius namus arba saugias institucijas, kur vaikai jaučiasi saugus ir dingusių vaikų būna mažiau. Atliekamas individualus rizikos vertinimas ir e, teisminė institucija priima atskirą sprendimą tam tikram laikui. E, tas sprendimas dažnai peržiūrimas ir e, taip pat reikia užtikrinti kad e, tokia saugi institucija neturėtų būti kaip e, sulaikymo centras. Vaikai neturi būti užrakinami ten. E, jie tiesiog laikomi saugiomis sąlygomis ir. Be to, reikia užtikrinti, kad būtų kuo skubiau paskiriami kvalifikuoti, apmokyti globėjai e, nelidimiems vaikams, reikia, reikia uh, užtikrinti, kad būtų sustiprinta tokia globos sistema, kad uh, būtų uh, veiksmingiau nustatomi vaikai, kuriems kyla dingimo uh, rizika. Uh, be to reikia informuoti pačius vaikus, uh, jie turi teisę gauti informaciją. Uh, Tam, kad e, vaikai mumis pasitikėtų, e, mes turime jiems sakyti tiesą, dalytis informaciją. Taip pat e, reikia sustiprinti ir supaprastinti šeimos susijungimo procedūras. Tai taip pat geras sprendimas, kad sumažintume tų vaikų juntamą netikrumo jausmą ir sumažintume riziką, kad vaikai galų galia dings ir bus išnaudojami. Ačiū. Dabar. Toliau, pana Moralės. Pirmininkė ir parlamento nariai, kaip minėjo kiti, problema dėl dingusių vaikų e, minima jau keletą metų. Iš tiesų, duomenys yra neužtikrinti, tačiau vis tiek atrodo, kad problema įgyja naujas proporcijas. Reaguojant į tai, mūsų organizacija pradėjo 14 metais projektą, siekdama kad agentūros bendrabiautų siekiant užkirsti kelią tų laikų dingimui. Projektas e, susijęs buvo su moksliniais tyrimais, e, buvo skirtas teisės saugos darbuotojams septyniose valstybės narėse. Valstybės narės peržiūrėjo. E, buvo kalbama apie kilmės, tranzito ir paskirties šalis. Čia buvo nustatyti svarbiausi ištekliai. Pirmiausia, trūksta profesionalo apmokymo šiais klausimais. Pavyzdžiui, niekas iš teisėsaugos darbuotojų nebuvo apmokyti šios problematikos. Tik tai 20 procentų priežiūros darbuotojų buvo šiek tiek apmokyti dirbti šioje srityje. Labai dažnai manoma, kad jeigu vaikai dingo, jie išvyko iš, na, atsisakė tos apsaugos savo, savo valia. Antra, trūksta nuseklių procedūrų, kad būtų užkirstas kelias tų nelydimų vaikų dingimui. Kur yra tos procedūros, jos yra naudojamas tik vietoje ir nepakankamai žinomos tiems, kurie turės naudoti. Tyrimas rodo, kad e, trūksta sistemingo rizikos tyrimo atvykstantiems vaikams, kurie e, trūkstant e, nuseklių procedūrų, tai yra susijęs su pranešimais, pranešimų nebuvimu e, apie dingusius vaikus. Arba tos procedūros nežinomas, arba menkai žinomas. Ir tai yra nesistemingai daroma. Labai dažnai priemonės vaikams, dingusiems vaikams, pavyzdžiui, karštos linijos, kurios veikia 29 valstybės narėse, nėra naudojamos tų vaikų prižiūrėtojai negauna informacijos iš teisės saugos institucijų ir nors jie sako, kad kai kurie vaikai galbūt randami, jie apie tai nėra girdėję. Apskritai, ataskaitoje pažymimami ištekliai keičiantis informaciją tarp agentūrų, kai kalbam apie nelydimus migrantų vaikus. Nėra ta apibriešta nusavybė. Bendradarbiavimo klūsta trūksta tarp valstybinių mastų, kai vaikas išvyksta iš šalies e, retai imamas veiksmų ieškant informacijos. Apklausti asmenys sakė, kad dažnai vaikai dinksta, nes e, teisinės procedūros yra per ilgos, per sunkios, nors jos ir leistų jiems surasti savo šeimas. Kiti vaikai bijo būti persiusti į kitą kokią nors šalį. Švedijoje, pavyzdžiui, dingimų skaičius sumažėjo, kai buvo sustabdyti tam tikri na, perdavimo procesai. Ką galima padaryti? Praėjusią savaitę mes išleidome vadovėlį darbuotojams šioje srityje. Vadovėlis buvo pristatytas per mokymus profesionalams, kurie patvirtino, kad nors praktiškai naudingas vadovėlis, jiems reikia daugiau mokymo, daugiau išteklių savo šalise. Reikia agentūrams sudėti pastangus ir nustatyti aiškus procesus ir taisyklės, kad būtų galima geriau vertinti riziką, teikti ataskaitas. Taip pat labai svarbu e, pagalvoti apie procedūras. Prašymai dėl šeimų susivienijimų turėtų būti prioritetinė tvarka peržiūrimi. Vaikai turėtų galėti prašyti prieglopščio šalyje, kurioje yra, o ne per, persinčiami į kitą šalį. Globotojai, e, globėjai turi būti paskirti iš karto, vaikai, vaikai turi būti informuoti apie tas procedūras, nes dažnai vienintelė informacija, kurią jie turi, yra ta, kurią jie gavo iš kontrabandininkų. Trečia, tarpvalstybinis bendradarbiavimas turi būti stiprinamas, tam reikia veiksmingai keistis informaciją e, vaikų priežiūros institucijų, taip pat bendrų tyrimo komandų, kurie analizuoja tas kontrabandinius tinklus. Esamas tarpvalstybinės priemonės, e, SIS, taip pat vaikų karštoji linija turi būti sistemingai naudojama, ieškant nu, sistemingai tų vaikų. Na ir pagaliau Europos komisijos principai dėl integruotų vaikų apsaugos sistemų turi būti visapusiško požiūrio į vaikus, migruojančius vaikus e, širdis. Vienas iš principų komisijos apmąstymų dokumente yra tai, kad kiekvienas vaikas turi būti pripažįstamas ir saugojamas. Ir aišku, e, jam turi būti užtikrinama e, apsauga. Kai vaikas dinksta, apsauga dinksta. Ir mūsų reakcija jokių būdų neturi būti priklausyti nuo to, ar vaikas yra migrantas ar e, ES pilietis. Ačiū uždėmesi. Ačiū, padama rolės. Labai rimti klausimai. Dabar galime pradėti diskusiją. Septyni komiteto nariai nori pasisakyti. Ir ponas Lenart pirmas. Labai ačiū pirmininkė. tokia nelabai smagi istorija. Nežinome, apie kiek vaikų kalbame, nežinome, kurie yra, su kuo, ką jie daro. Jūs teisingai sakote, kad neturime jokių duomenų, tačiau, kad jūs sakėte, nėra duomenų, kad jie yra ir e, vergvaldžių ar sekso pramonės rankose. Aišku, tai viršė mūsų vaizduotę iš vis. Taigi mūsų klausimas turėtų būti, ką mes galime padaryti Europos parlamente, kad padėtume. Du prelegentai kalbėjo apie amžiaus ribos e, sumažinimui piršto atspaudų ėmimui ir DAC sistemoje registravimui. Dabar galime tai daryti nuo 14 metų. Aišku, jeigu tai padėtų situaciją, turėtume tai padaryti. Ar techniškai tai įmanoma? Ar nėra problemos, kad vaikai, vaikams augant tie pirštas vadai bus nepažįstami? Dėl Dublino taisyklių siekiant užtikrinti, kad vaikai galėtų paprašyti prieglobšį ten, kur jie yra, o ne, ne pirmą šalį, kurioje atvyko, ne pirmą šalį, kurioje atvyko, galbūt padėtų vaikams vaik, nugalėti baimę tos registracijos. Daug girdėjau gerų istorijų iš NVO dėl, apie bendradarbiavimą su Europolu, tai dėl, turbūt šiuo klausimu tai reikia pabrėžti. Noriu paklausti Europolo, ar jūs manote, kad turite pakankamai gebėjimų kartu su NVO spręsti tas paminėtas problemas. E, ir dabar dingus vaiko atveju, ar tai būtų Europos vaikai ar pabėgėlių vaikai. Vaikas yra vaikas ir jie nusipelno apsaugos, tačiau labai svarbu greitai reaguoti. Kiekviena, kiekviena sekundė, kurią lauki, galimybė vaiką surasti mažėja. Ką galim padaryti čia? Kartais atrodo, kad kai kurios mūsų valdžios institucijos nepakankamai gerai apie tai žino. Aš esu iš pietų Niderlandų pasienio regiono, pasienio su Vokietija. Tačiau praėjusiais metais dingo du vaikai iš priežiūros institucijos. Po dviejų minučių jie galėtų, galėjo būti ar Niderlanduose, ar Vokietijoje, ar Belgijoje. Kaip dabar užtikrinti tą tarvoslyvinį bendradarbiavimą tokiais atvejais? Ačiū. Pane Ferrara. Grazie, prezidentė. Dėkoju, pirmininkė. Norėjau atkreipti dėmesį į du dalykus. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie 16 mečius. Važinėdama Italijoje prieimimo centruose, pavyzdžiui, Kalabrijos regione, mačiau, kad yra daug nepilnamečių, kurie keliauja vieni. Ir savanorių globėjų skirimas sunkus procesas, todėl kad jų yra mažai. Ir e, susidurama su interesų konfliktu, kadangi trūksta tokių globėjų e, laikinai. E, globėjų paskiriamas centro vadovas. Dėl to atsiranda interesų konfliktų mm, atveju, todėl kad trūksta objektivumo, e, nešališkumo tokiu atveju. Taip pat kyla problemų ir e, kalbant apie tai, kiek e, vienas globėjas turi prižiūrėti vaikų. Kai yra tokių atvejų, kai savanoris globėjas turi prižiūrėti 70 nepilnamečių vaikų, kurie keliauja vieni, tai yra beveik neįmanoma užduotis, neįmanoma jos atlikti neįmanoma pakankamai mm, dėmesio skirti tiek daug vaikų. Taip pat dar viena problema yra susijusi su mokykla. Daug tų 14 mečių, 16 mečių, 17 mečių, daugelis jų E, turėtų lankyti mokyklą, jiems reikia mokytis e, skaityti ir rašyti. Bet ne visada mokyklose yra e, numatyti vakarinių tokių mokyklų pamokų. Taigi sunku šalia penkiamečių, šešiamečių, kurie lanko pradinę mokyklą, pasodinti ir septyniolikmečius. Galiausiai tokie jaunuoliai nelanko tos mokyklos ir e, dėl to susiduria su problemomis e, mokydamėsi kalbos, e, bendraudami ir galiausiai jie pradeda klaidžioti miestuose ir taip lengviau juos suvilioti, taip pat užverbuoti ir nusikaltėliams. Jiems pasiūlomi kažkokie darbai, darbeliai ir taip toliau. Na ir dar e, norėčiau pasakyti, kreiptis į pagrindinių teisų agentūros atstovį. atstovę. E, dėl e, galimybės tuos nepilnamečius, kurie keliauja vieni, e, priskirti tam tikroms e, šeimoms, šeimoms e, privatiems subjektams. Jeigu Ką Jūs manote, ar jeigu bus atitikami tam tikri reikalavimai, ar būtų galima tokius nepilnamečius priskirti ir um, atskiroms šeimoms? Taip galbūt galėtume išspręsti tą problemą, kad tiesiog trūksta savanorių globėjų. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Ferrara. Aš norėčiau paragyti kolegas kalbėti e, neilgai. Pane Kuratsa Bilta, dėkoju. Pirmą kartą aš norėčiau pasveikinti šią, kad pasirinkote šią e, temą. Mes turime iniciatyvą parengtą, paskirtą šiai e, temai e, dingusiems vaikams. Mūsų ši tema tikrai šokiruoja, škaruoja ir grupę, kuriai aš vadovauju. Taigi, Dėkuoju Jums už tai, kad suorganizavote šias diskusijas ir kad galime aptarti šios klausimus su kolegomis. Tikrai frustraciją kelia tai, kad informacijos mainų trūksta. Trūksta tarp valstybinių mainų informacija su institucijomis ir taip toliau. Dabar norėčiau pasakyti dėl identifikavimą ir registravimą susidaro toks įspūdis, kad e, vaikų pirštų anspaudų paėmimas e, vaikų pačių vertinamas kaip kad jų teisų pažeidimas. Kai kas e, sakė, kad reikėtų pabrėžti, na reikėtų pabrėžti, kad tų vaikų užregistravimas iš tiesų yra jų saugojimas. Taip, teisės saugos institucijos gali tiesiog būti informuotas, kad tie vaikai egzistuoja, kad jie yra Europoje ir kad juos galėtų saugoti. Na ir 50 procentų tokių vaikų dinksta, dinksta iš registravimo centrų, todėl kad jie susitinka tuos um, priekiautojus žmonėmis greičiau negu teisės saugos institucijų atstovus. Jeigu jų nėra užregistruotų toje sistemoje, mes jūs apsaugoti negalime. Taigi reikėtų kelti klausimą, ką galite padaryti, kad SISDAC, Visa ir kitos sistemos būtų atnaujintos. Taip pat tokiems vaikams reikėtų galbūt išduoti pasus ar Taip pat reikėtų kelti klausimą, ar užtenka tik vaiko veido atpažinimo, ar reikėtų taip pat ir biometrinių duomenų ir reikėtų juos įtraukti į duomenų bazas. Europol atstovai taip pat turėčiau klausimą. Žinoma, jūs turite kovoti su terorizmu, žinoma, jam skrita labai daug dėmesio, tai suprantama, turint omenyje, kokia šiuo metu yra susiklošusi situacija. Vis dėlto kyla pavojus, kad e, dėl to nukentės būtent e, vaikai, jiems nebus skiriama pakankamai dėmesio. Matome iš statistinių duomenų, kad Vis daugiau vaikų prašo prieglapšio šiuo metu. Ir tai vis dažniau mergaitės. Ir tai vis dažniau vaikai, kurie keliauja vieni. Tai tampa masiniu reiškiniu. Kaip galėtume padaryti, kad būtų pakankamai išteklių tam, kad būtų galima skirti dėmesio prevencijai, iš ankstinio įspėjimo mechanizmui ir kitoms priemonėms, toms priemonėms, kurias jūs taip gerai prašėte pristatėte, tam, kad galėtume kovoti su vaikų įtraukiamu į nusikalstamą veiklą. Dėkuoju, ponia Koracabilt. Aš norėčiau paraginti kalbėti po dvi minutės, na, daugiausiai po tris minutės, antraip neturėsime laiko atsakymams. Toliau ponas Jurek. Dėkuoju. dingusių bežinios e, vaikų tragedija nevyksta Jemene, Darfūre arba Somalija. Jie dinksta Europoje, tai yra humanitarinė tragedija, neregėta tragedija. Mums reikėtų konkrečios, tikslios informacijos apie žinias, kurios jau surinktos. Nes jeigu tų vaikų, rastų vaikų skaičius yra nedidelis, vis dėlto reikėtų žinoti, kiek tų vaikų buvo rasta. Galime padaryti išvadą, nors turint ir nedidelius skaičius. Reikėtume, reikėtų savęs klausti, kas atsitiko, ar tie vaikai buvo pagrobti, ar jie taip dažnai grobiami, ar tiesiog yra sukčiaujama Galbūt tie vaikai yra, e, jais yra priekiaujama, su jais elgiamasi kaip su daiktais. Ir galbūt informacija apie tos vaikus yra pateikiama kelis kartus ir taip tiesiog paslėpiami kiti ne, suaugusieji, kurie atvyksta į Europą. Bet vaikus tikrai reikėtų saugoti, tai yra labai svarbu. Na ir e, dingusių vaikų organizacijos atstovė apie tai kalbėjo. Mes. E, mūsų konstitucijose yra tvirta taisyklė, pagal kurią visi turi būti saugoti, turi būti saugomas, e, ginamas visų orumas, neliečiamybė, taigi tai pasakytina ir apie tuos vaikus. Aš nenorėčiau daryti kokiu nors skubotų išvadų, nenorėčiau nieko kaltinti. Žinau, kad Europolas daro tai, ką gali, jūs žinoma turite ribotus išteklius. Ir pagrindinė jūsų užduotis, pagrindinė užduotis yra būtent, pagrindinės užduotis turėtų vykdyti teisės saugos institucijos tose šalyse, kur tie vaikai dinksta. Bet ES institucijos taip pat yra atsakingos, todėl kad jos atvėrė savo duris nepagalvodamos apie saugumo problemas. Pasikartosiu. Arba mes susidurėme su organizuotu nusikalstamumu, be precedenčių dydžio nusikalstamumu, arba tiesiog su sukčiavimo atvejais. Vis dėlto dėl to kalti ES ir institucijų ir valstybių lyderiai, kurie pateikė tam tikras e, deklaracijas, dėl, dėl jų pareiškimų būtent tie žmonės, visi žmonės pradėjo važiuoti į Europą. Tie vaikai buvo atvežti, jie netvyko į Europą savanoriškai. Taip pat Dabar yra kaltinami tie, kurie realistiškai vertino šį reiškinį. Teigiama, kad jie klydo. Aš manau, kad e, polit... asmenys, kurie dėl to atsakingi, turi prisimti atsakomybę. Mes gyvename demokratinė visuomenė, todėl reikėtų laikytis demokratijos principų. Yes. Pone Gomes, balandžio pirmąją dieną Lankiausi e, Marija ir mačiau ten e, daug e, ten esančių vaikų ir mačiau, kad daugelis vaikų ten buvo sulaikyta, jie buvo taip laikomi ir to neturėtų būti, bet taip yra. Taip pat mačiau vaikus įvairiose stovyklose, visur Graikijoje, Daugelis vaikų nelydimi. Buvau taip pat Lesbo saloje, ten, kur NVO e, dirba kartu su Graikijos valdžios institucijomis. Ten e, buvo septyni nepilnamečiai, vienam buvo tik septyneri metai. Ir e, jie mums pasakojo, kad nėra pakankamai priemonių, pakankamai mokytojų, globėjų, kad vaikais būtų galima pasirūpinti. Daugelis vaikų tiesiog yra ten ir jie gali labai lengvai tapti prekiautojų žmonėmis įvairių tinklų, nusikaltėlių aukomis. Ir tai vyksta Europoje. Tai nenormalu. Ir valstybės narės atsakingos už tokį chaosą. Kai kurie sakė, kad laukia šeimos susivienijimo, e, kad jų tėvai, e, motinos, kiti giminaičiai laukia jų kažkur, e, tarkim, Vokietijoje ir tie vaikai tikisi susijungti su savo šeima bet e, negali to padaryti dėl to, kad kai kurios valstybės narės nusprendė e, išardyti Šengeno erdvę ir uždaryti sienas. Aš badau pirštų mūsų vyriausybės, kurios e, nevykdo savo politinių įsipareigojimų, savo pareigų apsaugoti tuos e, vaikus, migrantų, pabėgėlių vaikus. Ir į tuos, kurie sudarė tą ES ir Turkijos susitarimą, dėl kurio vaikai gali tapti nusikaltėlių aukomis. Ir už tai atsako valstybės narės, kurios pažeidžia Šengino principus, blokuodamos sienas įskaitant Vokietiją. Thank you, uh, Mrs. Wimberg. I'm sorry to say that Germany on the first moment said there were no borders and then... Tai iš pradžių sakė, nėra jokių sienų, nėra sienų, o paskui staiga atsiranda galimybių tas sienas blokuoti. Iš viso turime tik devynias minutės E, kiek galime skirti šiai diskusijai ir dar nori pasisakyti šeši nariai ir dar bus atsakymų. Prašom, ponė Vinberg. Ačiū, e, pirmininkė. E, kalbėsiu nelgiau nei man skirta. Tikrai kelia didžiulį nerimą kai girdi apie tokius vaikus, kurie paverčiami sekso vergais, kitaip išnaudojami, turime kažką daryti, negalime leisti to su tokia masinė migracija. Žinoma, nenuostabu, kad ir vaikai keliauja vieni, nelydimi. Iš Švediją pernai atvyko tūkstančiai tokių vaikų, prašė prieglopšio. Žinoma, dingusių vaikų skaičius atrodo sumažėja, bet e, kažin ar taip yra iš tikrųjų, gal e, kaip tik padaugėja. Daug žmonių atvyksta iš Maroko, iš Afganistano, teikia prašymus e, prieglopšiui gauti. Daugelis tų prašymų atmetama, o tai reiškia, kad um, Tie asmenys, žinoma, nenori, kad e, jie būtų gražinti į kilmės šalį ir e, pasislepia, dinksta, kad tik pasiliktų, nes nenori grįžti į Maroką ar kitas šalis. Tos šalis taip pat nenori jų atgal priimti. Ir uh, Neaišku, ką daryti. Marokas turėtų sugebėti priimti atgal savo vaikus, kurie yra atklydę į Švediją. Ko gero, panašiai yra ir kitose valstybėse. Ir dažnai nėra galimybės išsiųsti atgal tuos vaikus. Ar yra kokiu nors sprendimu? Daugelis mūsų jau daugelį metų teigia, kad prieglopšio e, sistema turėtų susimastyti apie pasiekmes susijusius su tais, kurių negalima gražinti į kilmės šalį. E, jų statusą tam tikrą reikia nustatyti ir tikrai kyla didelė rizika daugelėje valstybių narių, kad e, bus baudžiami visų pirma vaikai dėl to, kad e, atsakomybės nenori prisijimti jų kilmės valstybės ir jų vyriausybės. Dabar yra įvairių pasiūlymų kaip galima pakeisti prieglopšio sistemą. Ir man kelia didžiulį nerimą visą tai Dabar siekiant kažką pakeisti, daugiau dėmesio skiriama vaiko interesams, yra nubriežtos labai aiškios gairės ir mm, teikiama daug politikos pasiūlymų, ką turėtume daryti. Taigi, manau, kad visų pirma turime patys dėti daugiau pastangų, nacionalinių e, vyriausybių pastangos turi būti didesnės, kad būtų įgyventinamas e, be kitako ir STT sprendimas dėl vaikų negražinimo pagal Dublino reglamentą kai pirmą kartą teikiamas prieglopšio prašymas šalyje, kurioje yra vaikai tuo metu. Uh, Tai pirma. Antra, e, labai e, aiškiai pabrėžiamas aspektas, kalbant apie vaikų registravimą, yra tas, kad reikia pagalvoti apie tai, kaip galima stiprinti pasitikėjimą sistema. Tuo pasitikėjimu trūksta. Ir e, jeigu pažiūrėtume į kai kurių nacionalinių vyriausybių veiksmus, kalba apie Prancūziją, Junktinę karalystę, Kalė regioną, vėlgi um, iš teismų e, sprendimų labai aišku, kad vaikai, kurie yra stovyklose kalė regione, taip pat turi teisę į apsaugą. Ir e, akivaizdu, kad e, teisės aktai nėra įgyventinami tų vaikų atžvilgių valdžios institucijos neteikia pakankamos pagalbos ir paramos tiems nepilnamečiams. Tikrai norėčiau, kad aiškiai apie tai kalbėtume ir dabar patys turime įvykdyti savo pareigas kartu su e, vyriausybėmis. Dabar ponė Veržė, prašom. Merci, madame la... Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad situacija yra labai paini. E, nesuprantame, iš kur tie skaičiai tokie kaip 10 tūkstančių, ką jie reiškia. Aš supratau, kad registracijų skaičius padidėjo ir valstybės negali su to susitvarkyti, tačiau tai aišku, skaičiaus to vis tiek nepaaiškina. Taip pat girdime daug apie tai, kad vaikai yra kontrabandos aukos. Aš suprantu, kad visi sako, kad valstybės, turėdamas atitinkamą kompetenciją, turi ir atsakomybę. <clears throat> Visos šalis yra pasirašusios vaikų teisų konvenciją, turi laikyti uh, laikytis jų teisų Dublino direktyvos ne tik pirmojo straipsnio, ne tik straipsnio dėl gražinimo, bet ir straipsnio dėl nepilnamečių negražinimo. Vaikai turi būti saugomi, koks būtų jo statusas, koks būtų jų amžius. Ir jie turi būti e, traktuojami kaip kiti vaikai konkrečioje šalyje. Čia kalbame apie vaiko interesus. Ir pagal mano turimą informaciją, 10 tūkstančių vaikų prašo uh, apsaugos. Daugam atsakoma. Ir bandoma tiems vaikams taikyti testus, tokius abejotinus testus, pagal kurios po to jiems nes, nesutikėme apsauga. Prigrįšiu prie kalė. Tų jaunolių kalė yra karalystė ir Prancūzija tiesiog kaltina vieni kitus, jie yra Prancūzijos teritorijoje, tai o jais pasirūpinti turi Prancūzija. Prancūzijos vyriausybė turi spausti Junktinę karalystę, spręsti šią problemą, nes daugama vaikų turi teisę prisijungti prie savo šeimų Junktinėje karalystėje. Taigi mums reikia keistis informaciją, kaip kalbėjome šį rytą, kai aptarinėjome kitas temas. Matome, kad problema iš tikrųjų yra kyla dėl to, kad trūksta keitimas informacija tarp atitinkamų tarnybų. Turime užtikrinti, kad visos siūlomos sistemos padėtų užtikrinti žmogaus teisės ir ypač vaikų teisų gynimą. Mums turime, turime tai laikyti prioritetinių klausimų ir norėčiau, kad būtų taikomas specifinės priemonės, kad būtų galima išspręsti šias problemas. Negalima džiaugtis sakydami, kad 10 tūkstančių vaikų dingo Europos Sąjungą ir uždavinėti savo klausimą, ką tai reiškia ir nesijimti konkrečių priemonių. Tai yra taip pat svarbu, kaip sprendžiasi ir visas problemas, kurias aptarėme šiame komitete. Ačiū, ponė Viržė, ponė Valtman. Uh, Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kalbėjusiams anksčiau. Manau, kad tai yra baisus skaičius, <clears throat> skaičius tų dingusių vaikų. Lankiausi Europolę, kalbėjausi su jo pareigūnais, su organizacija Child Focus. Ir tiesą sakant, na, aš nelyginu vaikus su gyvūnais, tačiau jeigu šuniukas dinksta, tai žmonės kažką įma daryti, įma ieškoti. O čiagi yra vaikai, mes parlamente, kalbant apie skubius klausimus žmogaus teisų srityje, apie visame pasaulyje, aš manau, kad reikia skubios rezoliucijos, ragnant Europą spręsti ir šią problemą. Daug čia buvo kalbė, kalbama apie prevenciją, apie informacijos klaidimą, informuoti žmonės e, apie tai, kas vyksta, kad jie matytų, būtų budrus ir įvairios institucijos atsakingos už migracijos politiką turėtų kasdien dirbti šiais klausimais. Cecilija Vikstrom yra pateikusi pakeitimą, kuriame sakoma, kad, kad vaikus reikia prižiūrėti ten, kur jie yra. Bet jie dažnai yra taip pat ir aukos, aukos yra patyrę baisų dalykų. Komisijos narė Jurova turėtų pateikti veiksmų planą, tačiau mes to laukiame nuo 13-14 metų. Pats laikas komisijai pateikti tą veiksmų planą. Ir dar du dalykai. Vienas e, pasiūlymas jums, ar nebūtų verta Libė komitetui e, susisiekti su kitais komitetais ir kartu parengti mums veiksmų planą, ar nelaikas būtų parengti rezoliuciją, kad būtų įmamasi laipsniškų žingsnių. Ir taip pat visi, kurie kalbėjo apie prevenciją, kalbėjo apie ateitį, kaip to išvengti ateityje, tačiau faktas yra tai, kad tie dalykai jau yra įvyko. 10 tūkstančių dingusių vaikų, kur jie? Ar jie priversti užsimti prostituciją, ar jie, kai kurie iš jų yra mirę prieš porą mėnesių mes pateikėme klausimą raštu, jį pasirašė 14 parlamentarų, kol kas atsakymą apie tai nėra. Taigi ką mes ketiname daryti Europoje šiandien, rytoj? Turime raginti žmonės rasti tuos vaikus. Pane Spinelė. Grazie, prezidente. E... Dėkoju, pirmininkė. Dėl tų pabėgėlių, dėl, dėl mažamečių pabėgėlių ir jų elgesio su jais e, stovyklose, ką minėjo pane Gomeš, turiu porą klausimų. Vaikams labai trūksta maisto. Taip pat net jo trūksta ir naujagimiams pasakysiu, kad e, Kijos saloje pieno duodama 100 e, ml pieno vaikams per dieną. Pastaruoju metu yra kai kas nutylima, ne, žodžiu, dalykai nepavadinami tikrais vardais. Uh, Galbūt tikrai reikėtų atsižvelgti tai, kad kūdikiams neduodamas pienas ir tai turėtume vertinti kaip kankinimą. Taip pat labai daug nepilnamečių, kuriems tuoj bus 18, teigia, kad jie, jie jau pilnamečiai. Tam, kad galėtų išvengti E, įkalinimo, galbūt dėl to jie ir pabėga. Vienas iš jūsų minėjo tai, kad vaikai turi turėti teisės. Antraip jie stengsis įrodyti būtent, kad jie e, jau pilnamečiai, to, tai darys tam, kad išvengtų įkalinimo. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Spinelį. Taigi dabar vėl suteiksiu žodį mūsų prelegentams. Klausimų buvo tikrai daug, taigi prašau, pasisakykite po 2-3 minutės, jeigu galite. Taigi visų pirma žodis ponui Neumann. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už tai, kad man leidote dalyvauti šiuose labai įdomiuose diskusijose. Žinoma, aš neturiu visų šių problemų sprendimo. Europolo ir teisėjai saugos institucijų įnašas yra svarbus. Vienas iš e, požiūrių, kuriuos galime pasitelkti, yra tai, kad e, reikėtų Europos lygių e, įsteigtos institucijos, administracijos, kuri rūpintųsi šio, rūpintųsi šio klausimu. Tai būtų aiškių, aiškios kompetencijos, aiškus informacijos perdavimas, na ir taip sumažėtų galbūt ir išlaidos. Jeigu pažiūrėsime į bendradarbiavimą tarp valstybių narių dėl priekybos žmonėmis su valstybėmis narėmis 2009 metais 65 e, atvejai buvo užfiksuoti, o 15 metais 744. Galite teikti, kad situacija blogėja, bet tai taip pat rodo, kad bendradarbiavimas auga. E, devin... 2009 metais įrašų įnašo buvo 484, o 15 9500 atvejų. Taigi mes dabar taip pat e, stengiamės sujungti, e, at, užtikrinti, kad būtų sąsaja ir su įvairiomis ES e duomenų bazėmis, institucijomis. Situacija yra pagerėjusi. Man buvo užduotas vienas klausimas apie išteklius. Aš noriu jį atsakyti. Šis parlamentas neseniai priėmė sprendimą dėl papildomų išteklių skiriamų Europolui. Bet žinoma, mūsų išteklių tikrai yra nedaug. Mes turime padėti valstybės narės kovojant, kovojančios valstybėms norėms kovojančioms su terorizmu. Taip pat reikėtų pagalbos Graikijos saloms, papildomų, reikėtų papildomų kontrolių. Lėšų gali neužtekti. Aš bijau, kad e, tų vaikų dinksta tiek, kad e, ko gero tikrai priekybos su žmonėmis e, skaičiai e, išauks dar e, labiau šiais metais, dėl to reikės dar daugiau darbo. Taigi neturiu tinkamo sprendimo, kuris spręsų visas problemas. Taigi reikia išteklių, reikia pilietinių iniciatyvų ir lėšų. Dėkoju. Toliau žodis poniai Dimitropolio. Aš taip pat bandysiu kalbėti trumpai. Daugelis iš rekomendacijų, kurias e, girdėjome, yra teisinės e, prievolės valstybėms narėms. Jos yra nustatytos konvencijoje, vaiko teisų konvencijoje, ES e, prieglopščio teisinė ir taip toliau. Tai yra, pavyzdžiui, globėjų klausimas jau yra numatytas direktyvoje. Ir ES institucijose, institucijų dokumentuose. Tai tiesiog kyla klausimas, kodėl šie teisės aktai dar nėra įgyvendinti. Mums reikėtų juos įgyvendinti. E, naujuose teisės aktuose turėtume užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į vaiko interesus. Tam, kad e, būtų daromas e, poveikio vaikų vertinimas. Ir reikėtų spręsti klausimą būtent e, vaiko piršto spaudų ėmimo klausimą. Galbūt reikėtų paimti piršto spaudus ir vaikams, tam, kad galėtume juos atsekti. Bet e, reikėtų apsvarstyti taip pat ir domenų apsaugos klausimus. Uh, ir į kitus saugiklius reikėtų atsižvelgti į vaiko interesus. Taigi tai nėra lengvas, sudėt, tai ir nėra lengvas klausimas. E, dėl globėjų buvo keltas nemažai, keltų nemažai klausimų. E, situacija sudėtinga Graikijoje, Italijoje ir kitur. Kaip jau minėjau, yra vadovas, kuris yra skirtas šiam klausimui yra teikiamos gairės rekomendacijos. Tai daro pagrindinių teisų agentūra ir kitos institucijos. Valstybės narys turėtų tą vadovą naudoti tam, kad keistų situaciją. Tarp, konferenci... E, bendra... tarp valstybinis bendradarbiavimas taip pat labai svarbus. Vaikų dingimo reiškinys kyla ne tik vienoje valstybėje narėje. Reikėtų susipažinti su duomenimis, kurie jau yra. Ir pamatysite, kad e, tai vyksta ne tik Italijoje ar Graikijoje. Aš nenorėčiau dabar vardinti visų valstybių, bet e, visos valstybės narės e, šis reiškinys vyksta visose valstybėse narėse. Taigi reikėtų gerinti bendradarbiavimą tarp valstybių. Ko gero, reikėtų remtis esančiomis sistemomis, e, vysločių bendradarbiavimą ir reikėtų įtraukti taip pat e, ir vaikų apsaugos institucijas. E, pagrindinių teisų agentūra ruošia biometrijos projektą ir e, informacijos susijimą susis vis ir kitomis sistemomis, tokiamis kaip Eurodac, kurios gali būti panaudotos vaikams stebėti, atsekti. Taigi reikėtų aptarti ir šį klausimą ir reikėtų aptarti būtent kokių pokyčių reikia tam, kad e, ir vaikų apsaugos institucijos būtų įtrauktos į šią veiklą. Aš tikiuosi, kad ateityje jums pateiksime tinkamas naudingas e, gairias. Dėkuoju, Moralės. Ačiū. Noriu padėkoti kalbėjusiems Europos parlamento nariams, kurie matosi yra susirūpinę ir nori, kad būtų skubiai imamas veiksmų. E, tikrai e, 10 tūkstančių vaikų tai labai daug ir turime vieną vertus juos rasti ir kitą vertus užkirsti kelią, kad nedingtų e, kiti vaikai. Turime imtis e, veiksmų ir ES, ir nacionalinių lygmenių. 2013 metais e, Europos komisija buvo paskelbusi ataskaitą apskritai apie dingusius vaikus ir ten buvo nurodyta, kad e, tik keturiose valstybėse narėse yra nustatyta procedūrų kaip dirbti su dingusiais migrantų vaikais ir kaip sparčiai reaguoti į vaikų dingimą. Ir um, daugelį valstybių narių iš viso nėra tokių procedūrų, nebent uh, uh, taikoma prieglopšio prašymo uh, suspendavimo procedūra. Reikia keisti tokią situaciją. Tai tarp valstybinio pobūdžio problema ir um, turėtume ateityje visų pirma užtikrinti, kad uh, įsiklausytume į e, vaikų nuomonę, išklausytume jų e, poreikius, tam reikia pajėgumų, reikia mokymų, reikia išteklių. Taip pat reikia, kad vaikams būtų teikiama informacija, kad jie patys galėtų priimti sprendimus e, ir būti informuoti, būtų informuoti apie riziką, apie savo sprendimų pasiekmes taip kaip yra dabar, negali tęstis toliau. Žinoma, tikrai daug problemų kyla šalyse, į kurias šiandien atvyksta daug vaikų ir padėtis iš tiesų dramatiška. Bet kuriuo atveju reikia įvairiais būdais spręsti šią situaciją ir pirmiausia apsaugoti pačius vaikus. Kalbant apie integravimą, minimas taip pat ir švietimo klausimas, kuriam tikrai turėtume skirti prioritetą dažnai e, dinksta tie vaikai, kurie nėra apsaugoti ir būtent į tai reikia atsižvelgti ateityje įmantis priemonių sprendžiant šią problemą. Ačiū už atsakymus, ačiū, kad dalyvavote šioje diskusijoje, už suteiktą informaciją. karto turiu pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Atsiprašau ir ačiū dar kartą už jūsų dalyvavimą. Tai e, taip pat susijęs klausimas, kalbama apie kovą su priekybė žmonėmis es išorės santykiuose. E, Pone Valero, Libė komitete kovo 16 dieną pristatė nuomonės projektą ir e, Libė kaip asocijuotasis komitetas pagal 54 taisyklę pateikė savo nuomonę. E, Druo komitetui buvo pateikta pakeitimų, vyko keitimasis e, nuomonėmis ir dabar padiskutuosime apie šią nuomonę su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams už tikrai e, puikų bendradarbiavimą. Mes susitikome porą kartų dar prieš pradedant rengti šį dokumentą ir po to surengėme susitikimus ir vėliau. Manau, kad mes pasiekėme gerą kompromisinį pasiūlymą gerų kompromisinių pasiūlymų. Buvo pateikta 95 pakeitimai. Dėl kai kurių pakeitimų reikės balsuoti, žinoma, tiesiogiai. Nuomonė nelabai ne tesiskiria. Mes e, su kolegomis susitarėme dėl daugelio aspektų. Kaip minėjau, prekyba e, žmonėmis e, yra susijusi e, su išorės e, santykiais. E, aukos turi, turi būti nustatomos, turi būti didinamas bendradarbiavimas tarp teisės saugos institucijų. Reikėtų atskirti e, e, teisėtą žmonių vežimą ir priekybą žmonėmis. Taip pat reikėtų skirti dėmesio nukentėjusių asmenų apsaugai, pažeidžiamų asmenų grupėms, reikėtų didinti prevenciją ir informatumą. Tai yra tos temos, dėl kurių mes sutarėme, bet yra tam tikri aspektai, vis dėlto dėl kurių nu, mūsų nuomonės šiek tiek skiriasi. Me, bet e, su šešėlės panašiais mes bendradarbiavome tikrai labai gerai ir manau, kad nuomonė bus e, kokybiška, gera. Sunku atskirti e, e, išorės santykius nuo vidinių e, ryšių, bet DRUA ir FAM komitetai, žinoma, skirtumus matys dar didesnius. Mes nusiūsėme savo nuomonę druo komitetui, jis yra pagrindinis atsakingas komitetas, na ir žinoma, mūsų kompetencijos iš dalies šiek tiek persideda. Dabar norėčiau išklausyti šešėlinių pranešėjų nuomonę. Valero. Dėkuoju poniai Valero. Žodžio paprašė du asmenys, ponė Sipel ir ponė Gomes. Taip, ačiū, aš kalbėsiu šešėlinės pranešėjos vardu. Ji negalėjo šiandien dalyvauti posėdėje. E, buvo pateikta 95 pakeitimai ir norėčiau pabrėžti kai kuriuos klausimus, e, kurie yra aktualūs mano politiniai frakcijai ir taip pat padėkoti pranešėjai už puikų bendratarpiavimą rengiant šį dokumentą. Aukų e, apsaugos klausimas mums labai svarbus, e, e, kalbant apie mm, leidimus gyventi, kurie išduodami priekybos žmonėmis aukoms. Tokie leidimai turėtų būti išduodami aukoms, net joms nenorint bendratarpiauti su valdžios institucijomis. Reikia nepamiršti, kad aukų negalima laikyti atsakingomis už tą nusikalstamą veiką, kurios dalimi joms teko e, būti. Kas dėl nelidimų nepilnamečių, būtina užtikrinti, kad vaikai, kurie yra priekybos žmonėmis aukos, būtų identifikuojami veiksmingiau ir kad visiems nelydimiems nepilnamečiams būtų paskiriami globėjai. Kalbėdami apie priekybą žmonėmis, turėtume daryti skirtumą tarp priekybos žmonėmis ir migrantų kontrabandą. Tie e, reiškiniai susiję, bet vis dėlto yra skirtingi ir reikia e, juos spręsti skirtingai. Pritarėme, kad policijos ir teismų bendradarbiavimą reikėtų stiprinti šioje srityje, bet vis dėlto nemanome, kad prie Europolo duomenų turėtų, galimybę, turėtų turėti galimybę prieiti sienų apsaugos pareigūnai. E, be to, e, reikėtų spręsti klausimą susijusiu su aukų statusu suprantu mintį kurti e, naują e, sistemą susijusią su e, šias rytimi ir suprantu pasipriešinimą tai minčiai, bet vis dėlto būtų svarbu mm, paremti 51 pakeitimą. Taip pat reikėtų ES lygmenių spręsti klausimą susijusią su uh, tuo, kad valstybių narių teisminės sistemos negarantuoja priekybos žmonėmis aukų apsaugos. Ir reikia suteikti atitinkamas kompetencijas esamoms institucijoms. Svarbu, kad aukoms būtų padėdama, kai nėra patvirtinamas jų apsaugos statusas. Manau, kad E, taip galėsime e, padėti e, veiksmingiau nustatyti aukų statusą Europos Sąjungoje. Ačiū dabar, ponė. Holmeier, ačiū. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad priekyba žmonėmis aukos turi būti apsaugotos. Visi dėl to sutarėme bet e, tai nereiškia, kad e, turėtume viską suplakti į vieną krūvą. Turime atskirti įvairias asmenų kategorijas, asmenų, kurie patyrė seksualinį išnaudojimą. E, dažnai jeigu asmuo e, dirba juodojoje rinkoje, nedeklaruotą darbą, tai nereiškia, kad jam savaime reikia apsaugos. Reikia iš tiesų sutelkti dėmesį tikrasias priekybos žmonėmis aukas. Būtent joms reikia visiškos paramos ir pagalbos. Ne visi kas e, teigia esantis e, aukos, e, turi gauti pagalbą, nes ne visi yra tikrosios aukos. vis dar priešinamasi tam, kad tam tikrai galiojimai būtų suteikiami Frontexui, kad galima būtų tikrinti, kas yra aukos, kas yra nusikaltėliai, faktiškai piknaudžiaujantis tais migrantų srautais atvykstančiais į Europą. Uh, tikrai nereikėtų į visus pabėgėlius, visus migrantus žiūrėti vienodai. Norime sutelkti savo pastangas į tinkamus asmenys, pavyzdžiui, tarkim, kai vyksta patikrinimai dėl uh, vairavimo išgėrus arba dėl mokesčių sumokėjimo. Kai atliekami tokie patikrinimai, nedaroma prielaidos, kad visi kalti. Tiesiog norima nustatyti kaltuosius. Taip pat ir šiuo atveju tikrai nepadome pirštų visų pabėgėlių, bet norime nustatyti tuos, kurie piknaudžiauja e, pabėgėlių apsaugos procedūromis, piknaudžiauja sistemomis tam, kad galėtume kovoti su šiais reiškiniais ir geriau apsaugoti um, tinkamus, nieko nepažeidžiančius migrantus ir pabėgėlius. Ačiū. Dabar ponia Gomes. Ačiū. E, kaip minėjote, ši diskusija susijusi ir su ankstesniu klausimu. Tikrai pritariu, kad būtina atskirti, kas yra aukos ir kas nėra, bet kartu reikėtų suprasti, kad yra žmonių, kurie atvyksta jau būdami aukos ir yra žmonių, kurie atvyksta ir tik po to tampa įvairių nusikaltėlių aukomis. Atrodo, kad niekas jais nesirūpina, niekas jiems nepadeda, ne, nepadedama surasti prekiautojus žmonėmis, ypač kalbu apie moteris ir vaikus. Jau buvo kalbama apie tai, kad visų pirma reikia skirti prioritetą aukos statusui, jo nustatymui. Nes dabar viskas užblokuota, niekas nevyksta, absoliučiai viskas uh, užblokuota ir jau kalbėjome apie tai, kad uh, yra vaikų, kurie laukia susijungimo, susivienijimo su šeimomis, kurie jau yra e, išvykę į kitas šalis ir e, niekas net nežino, kokioje padėtyje yra tos aukos, niekas joms nepadeda ir e, šeimų suvienijimo procedūros visiškai užblokuotos, jos nėra veiksmingos. Bet jeigu pripažįstama, kad asmuo yra auka ir turi giminaičių kitose šalise, tai turi būti prioritetas bet e, niekas neįgyvendinama veiksmingai ir tai tikrai susiję su anksčiau vykusią diskusiją. Nepakanka klausytis visų e, ekspertų. E, turime kreiptis į mūsų vadovus, vyriausybės, valstybių vadovus, klausti, ką jie daro, kad padėtų seksualinių išnaudojimų priekybos žmonėmis aukoms, kitoms aukoms. Ką darome faktiškai, kad e, iš tiesų kovotume su prekiautojų žmonėmis e, tinklais? Lankiausi Kiprė, be kitako ir Šiaurės Kiprė ir mačiau e, mergaičių iš Nigerijos, su kai kuriomis kalbėjausi ir sužinojau, kad uh, Jos dirbo prostitutėmis, kurio paslaugomis naudojosi Turkijos e, kareiviai. Ar kam nors tai rūpėjo? Ar tie tinklai išnaudojantis Afrikos moteris Kiprė ir Turkijoje kaip nors susijęs su kitais prekiautojais žmonėmis, e, kurie prekiauja žmonėmis kitais tikslais? kam reikia tų puikių įstatymų, jeigu valstybės narės jų neįgyvendina? Pone Spinelį, norėčiau padėkoti kolegai Bodil Valero už tikrai labai gerą darbą. Aš pateikiau pasiūlymų dėl pakeitimų. Manau, kad jie galės pagerinti jūsų nuomonės projektą. Aš pateikiau pakeitimus per kuriuos norėčiau, kad būtų pripažintas naujas tipas, kai žmonės yra atvežami siekiant sukčiavimo tikslų, nes daug Sinajaus pusėsalio asmenų Eritrejos piliečių taip dinksta. Jie negauna pagalbos, nesulaukia pagalbos Europoje, todėl kad šis, ši prekyba žmonėmis nėra oficialiai pripažįst, pripažįst, pripažinta Europoje. Europos parlamento rezoliucijoje, kuri buvo parengta kovo mėnesį, yra minima ši priekyba žmonėmis ir šio nuomonėje reikėtų ją paminėti dar kartą, paminėti jos apimtis. Kiti mano pakeitimai, mano frakcijos pakeitimai skirti tam, kad e, primintume, kad Europos sąjunga susitarimuose su trečiosiomis šalimis įtrauktų tarptautinių konvencijų skirtų darbui, aplinkosaugai laikymasi. Taip pat norėčiau paraginti paragėti ES įtraukti į komercinius e, investicijų ir kitokius susitarimus, į tokius susitarimus įtraukti privalomas nuostatas dėl žmonių teisės ir dėl kovos su prekybos žmonėmis. Prekyba žmonėmis. Taip pat e, įtraukiau pakeitimus ir dėl e, lyties aspektų valstybės narės turėtų bendradarbiauti teisminėme lygmenyje tam, kad būtų pripažinta ES lygių, kad e, kova, kad žmogus nukentėjęs nuo prikybos žmonėmis e, turi būti saugomas taip pat, e, kaip ir asmenys, kurie nukentėjo nuo persekiojimo ir dėl to prašo pabėgėlio statuso, reikėtų apsaugoti tokio žmogaus asmens neliečiamumą. Dėkuoju, vėlgi žodis pon, poniai Valero. Dėkuoju. Norėčiau sureaguoti į e, klausimus, kai kuriuos klausimus. Dėl Europolo duomenų bazės. Na, šis pasiūlymas e, jau yra, bet mes nesutarėme dėl šio klausimo, todėl balsuosime e, vardiniu balsavimu. Varda, va, e, balsuosime dalimis. Dėl atskir, atskirimo tarp neteisėto žmonių vežimo ir migrantų ir prekybos žmonėmis. Uh, Mes pateikėme pakeitimą dėl e, šio klausimo, nes tie asmenys ne tik, kad neteisėtai yra vežami, bet vėliau tampa prekybos žmonėmis aukomis. Šis reiškinys jau egzistuoja ir jis vyksta būtent e, Europos Sąjungoje. Mes e, per savo kompromisinius pakeitimus norėtume pateikti būtent tokią formuluotę. Dėl Sinajaus pusėsalio. Jau prieš kelis metus aš susidūriau su šiuo klausimu, tai yra probleminis klausimas, mes jo neišsprendėme. Turime pateikę vieną pasiūlymą dėl pakeitimų. Tai yra klausimas skirtas druo komitetui. Jis labiau yra susijęs su užsienio reikalais nei vidaus reikalais, taigi lybė komiteto Nuomonėje sunku tokį klausimą įtraukti, bet dėl jo balsuosime. Kai kurie iš pasiūlytų pakeitimų yra labiau, tiesą sakant, susiję su užsienio reikalų reikalais, o ne su mūsų kompetencija. Vis dėlto galėtume balsuoti ir dėl jų, jeigu norite. Thank you, Mrs. Valero. Ačiū, ponia Valero. Balsavimas komitete numatytas balandžio 28. Ačiū už diskusiją. Toliau. Direktyva dėl kovos su terorizmu pakeičianti tarybos pagrindų sprendimą dėl kovos su terorizmu patvirtinta 2002 metais. Pane Halmar pristatė savo projektą kovo 17 dieną, o dabar aptarsime pakeitimus. Prašom, ponia Holmar. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Labai ačiū visiems. Noriu padėkoti šalims pranešėjams, kurie dalyvavo gana ilgose trijose sustikimuose su manimi per tuos sustikimus pasistengėme su ekspertais išsiaiškinti visas problemas. E, ekspertais, kurie žino, kas vyksta valstybės narėse, ar kaip prokurorai, ar dirbantis teismuose, susitikosime pastaruoju metu su puikiu Italijos prokuroru, kuris mums patikė mums labai detalios informacijos ir paaiškinimų, kaip Italija e, susidaroja su dabartinė situacija, kovoja su tarptautiniu terorizmu. E, mums tikrai pašurpa nugaros nuo to supratimo, koks brutalus e, yra pasaulis šiomis dienomis, e, kai teroristai imasi netgi mažų vaikų. Noriu padėkoti visiems kolegoms už jų darbą. Pateikta daugiau kaip 400 pakeitimų. Pasistengsime suderinti mūsų pozicijas, vertinsime visas temas ir pasistengsime parengti kompromisinius pakeitimus. Tačiau manau, kad kalbant apie pagrindų sprendimą 2002 ir 2008, ar jie būtent įgyvendinti valstybės narėse, tas nuostatas paliksime neliestas ir atkreipsime dėmesį į naujus pokyčius ir panašiai, panašia, panašių mąstymų remdamasi remsime komisijos projektą kalbant apie keliaivio duomenis, duomenų įrašą, jau buvo kai kurie klausimai keliami. Pavyzdžiui, kaip, kaip tarptautė asmenys, kurie vyko į Siriją, po to išvyko iš Sirijos, kai kuriais atvejais galbūt e, dalyvavo teroristinė veikloje, buvo apmokami, galvodami galbūt e, imtis teroristinių veiksmų ES, kas bus, jeigu jie atskrenda į Vokietiją ir paskui iš Vokietijos į Romą. Kaip su tokiais atvejais Europoje tvarkytis? Čia ne vien tik tai išorės sienų klausimas. Kas bus būna, jeigu keliaiviai grįžta į ES ir vertinami kaip keliantis grėsmę joje. Paminėjau sprendimus, kurie inkorporuoti į terorizmo direktyvą Jie buvo jungtinių tautų saugumo rezoliucijų, saugumo tarybos rezoliucijų išdava. Ir e, tampa ES teisės aktų dalis. E, tame pokalbėje su prokuroru tapo aišku, kad mes turime labai atsakiai pasverti situaciją. Prokurorai labai atidžiai turi įvertinti pagrindinių teisų aspektus. Kokiu mastu galima juos paukoti tam, kad gautum įrodymus. Negali tiesiog atsikminai sulaikyti žmonių, jeigu jie kažkur keliauja be jokių įrodymų. Ir tačiau turint įrodymų, reikia turėti galimybę atvesdinti asmenį į teismą ir, jeigu būtina, teisti į teisme. Problema prokurorams yra tokia. Jeigu nori užkirsti kelią rimtiems išpoliams, tokiems kaip Paryžiuje ir Briuselėje, turi pasistengti sulaikyti potencialų teroristą prieš jam įvykdant nusikaltimą. Reikia turėti galimybę atlikti kratas, apieškoti e, jų namus, tirti jų pėtsakos internete, jeigu negali tokių dalykų daryti, negali rinkti tos informacijos ir nieko ir nesulaikysi prieš jiems įmantis veiksmų. Italijoje daug išpolių buvo iškirtas, iškirstas kelias, nors ta informacija nebuvo viešai skelbiama. Aš manau, kad e, prokuroro paliudėjimas buvo tikrai labai susijęs su tikrove, buvo labai naudingas. Mes ir toliau tęsime tokius pokalbius. Aš džiaugiuosi, kad šešėliniai pranešėjai dirbo labai itin glaudžiai su manimi. Ir šios direktyvos pavyzdžiui mes norime parodyti, kad mes esame ryštingai nusiteikę, norime padėti identifikuoti rengiančius išpolius ir galime pasipriešinti tokiems nusikaltimams. Visuomenė tikisi iš mūsų, kad mes padėsime užkirsti išpoliams kelią prieš 130 ar kiek žmonių žūstant. Nes taip praranamas pasikėjimas mūsų institucijomis, policija, teisės saugo, žmonės pradeda jaustis nesaugus. Baisu patirti tokius netekimus, kai žūsta artimi žmonės, šeimų nariai. Džiaugiuosi, kad visi esą, yra taip ryštingai nusiteikę, kai kalbam apie aukų teisės. Visos frakcijas nori užtikrinti, kad aukų teisės būtų apsaugotos, kad būtų teikiama teisinė pagalba nemokamai tiek Briuselėje, tiek Paryžiuje žmonės, kurie patyrė šių išpalių poveikį, nebūtinai žino visas teisinės procedūras, jiems reikia paramos, nes kitaip jie uh, yra pasimetę, jeigu žuvo jų mylimas žmogus arba jis yra ligonėje rimtai sužeistas. Per ateinančias tris savaitės turime užbaigti pakeitimų tvartymą. Nežinau, kada bus, iki kada reikės palaukti, iki gegužės 24 ar 30, ar nežinau, ar Niderlandų vyriausybė galės pradėti darybas birželio mėnesį, kad galėtume užbaigti šį darbą ir pasiūsti signalą e, pasauliui. Tikiuosi, kad visas darbas bus baigtas e, Liepos mėnesį. Ir tikiuosi, kad kolegos galės man padėti. Kiniečiai. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, e, norėčiau e, padėti e, kolegiai Halmajer už įdėtą darbą. Posėdį su šešėliniais pranešėjais ir su vairiais ekspertais iš vairių šalių buvo tikrai labai naudingi. Mums buvo pateikti svarbus elementai, svarbi informacija. Mes šiandieną turėtume užbaigti diskusijas dėl tekstų, kuris galėtų padėti tiems, kurie kovoja su šia didelė nusikalstamumo sritimi, tai yra terorizmu. Aš džiaugiuosi, kad Monika priminė tai, kad Nikola Piečentė, prokuroras Nikola Piečentė būtent prisidėjo e, prie diskusijų. Taip pat buvo iškelti e, klausimai apie tai, kokiu priemonių reikėtų imtis tam, kad būtų užpildytos tam tikros spragos, kuriuoms esant e, sunku kovoti su tokiais sunkiais nusikaltimais. Kolegė Olma ir minėjo, kad šiuo metu susidurime su naujomis terorizmo formomis. Taip pat tai paskirtina ir apie Italiją. Anksčiau buvo kalbama apie tero, vidinį terorizmą, o dabar jau kalbama apie iš išorės atvykstantį, atkeliaujantį terorizmą. Bet taip pat tos išpolius vykdo ir žmonės, kurie turi Europos pasus. Yra nusikaltimai vykdomi Vidomi nusikaltimai yra naujų formų ir labai sudėtingi. Manau, kad e, mūsų, mes turime prisimti šią didelę atsakomybę, todėl kad e, turime ieškoti pusiausvirus tarp e, teisų apsaugos, pavyzdžiui, laisvo įdėjimo apsaugos ir būtinų saugumo priemonių. Tų priemonių reikia piliečiams. La, teisė į laisvę, teisė į gyvybę yra Taip pat tokios teisės, kurias turėtume gerbti. Taigi mūsų tekste turėtume siekti šios pusiausvyros. Kai buvo priimtas pamatinis sprendimas dėl kovos su terorizmu, parlamentas dar neturėjo tokių kompetencijų, kokias dabar įgavo per sutartį. Taigi Manau, kad mūsų atsakomybė šiuo metu tikrai didelė, reikšminga ir mes tikrai turėtume prisidėti prie kovos su terorizmu. Kaip minėjau, terorizmas. E, e, dėl terorizmo kilo pavojus net ir mums Europos parlamente. Taigi mes turime tikrai dirbti kartu ir turėtume išanalizuoti įvairius nusikaltimo atvejus, kurias būtina nustatyti. Buvo pateikta pakeitimų, taip pat ir mano frakcija pateikė pakeitimų. Ir kai kurios pozicijos skiriasi, kai kurios nuomonės skiriasi, bet dėl daugelio klausimų aš pritariu mūsų pranešėjai tikrai reikėtų siekti sustarimų per kompromisinius pasiūlymus. Na ir žinoma, dėl tų temų, kurios yra labai sudėtingos, reikės kitokio sprendimo. Aš manau, kad mes turime laikytis, pavyzdžiui, Europos tarybos protokolo turime laikytis tokių prievolių. Bet kalbant, pavyzdžiui, apie e, keliones, e, keliones, e, kurios yra susijusios su terorizmu, šis klausimas yra susijęs su įvairiais kitais aspektais. Šiuo metu Jau susidurėme su iš Sirijos ir iš kitų šalių grįžtančiais e, potencialiais teroristais. Taip pat dabar yra verbuojami asmenys a, e, a, e, Europoje, yra taip pat asmenų, kurie slepiasi nuo tiesies saugos. Taigi turėtume atsižvelgti ir į vairius elgesio modelius. Bet a, dėl dar vieno dalyko aš pritarsiu kolegijai tai yra, kad e, prokuroras Piečentino pasakė labai teigia, e, tinkamai e, teigia, teigia labai tinkamus dalykus. Tai yra, kad teroristiniai išpoliai, kurie buvo vykdomi Europoje buvo padaryti asmenų, kurie buvo Europos piliečiai. Italijoje buvo padarytos tyrimų išvados. Tie tyrimai buvo skirti terorizmui. Todėl, kad būtent žvalgybos tarnybos labai gerai E, dirbo ir e, ta informacija, kuri buvo gauta, buvo labai naudinga rezultatams, kuriuos turime dabar. Taigi, mes e, žinoma dar stengsimės kuo geriau suformuluoti straipsnius, turime įtraukti taip pat ir inter, in, verbavimo internete ir kelionių klausimus. Yra tokių asmenų, kurie patys ruošiasi tokiai veiklai bet taip pat e, turėtume ir skatinti bendradarbiavimą tarp policijos pajėgų, teisės saugos e, e, institucijų pareigūnų ir teismų. Manau, kad informacijos mainai yra būtini. Be informacijos mainų nebūtų įmanoma parengti tinkamo teisės akto. Taigi, Aš ir toliau esu pasirengusi bendradarbiauti tam, kad galėtume pasiekti e, pusiausvyrą, tam, kad galėtume suderinti e, poreikius ir teisės ir tam, kad atsirastų tinkamos priemonės, kurių reikia kovai su terorizmu. Dėkuoju. Kiniečiai. Ačiū, ponia Kiniečiai, ponas Depre pakeičia Ježeką šešėlinį pranešėją. Ačiū, ponė Pirinkė. Aš pavaduoju poną Ježeką. Jis prašo perduoti jo atsiprašymus, nes bet turėjo kitų pareigų, ponė Pirinkė. Paskaitysiu pono Jezeko tekstą. Asmeniškai aš sutinku, tačiau žinau, kad tam tikra kryptis diskusijų vyksta ir mano frakcijoje. Aš su panu Jeziku sutinku ir perduodu jo dabar e, nuomonę. Teksto tikslas yra sukurti bendrą baudžiamąjį kodeksą, stengiantis e, susidoroti su teroristiniais aktais ar su veiksmais skirtais pasirinkti teroristiniam aktų. Ponas Jezekas sako, kad turime iš pradžių sutarti, kas yra pasirengimas įvykdyti teroristinį išpolį. Ir tekste jos reikėtų apibriežti. Ponas Jezek mano, kad ne visi mes vienodai vertiname tos parengimuosius veiksmus vienodai. Mes manome, kad, manome, kad neapykantos pasisakymų skelbimas turėtų būti taip pat teroristė. Terorizmas, kelionės, e, siekiant surengti e, teroristinį aktą, finansavimas teroristinių grupuočių, visa tai yra parengiamasis darbas rengiantis teroristinės aktas ir jis gali, ne, negali pritarti pakeitimams, kurie kai kurios šio veiksmų išbrauktų iš nusikaltimų sąrašo. Antra. Dar vienas e, dalykas, kuris svarbus jam ir man, kad e, e nebūtina skaityti e, jeigu norime, kad e, teisėsaugos institucijos galėtų dirbti ir užkirti kelią teroristiniams veiksmams, e, jeigu kažkas nors yra apmokytas vykdyti teroristinį išpolį, jis tikriausiai dar nėra vykdęs nusikaltimo, tačiau jis laukia galbūt įstatymo, įsakymo tokį teroristinį aktą įvykdyti. Tai ketinimas yra e, Ir baigdamas jo ponas Jezek sako, kad nepritarė kai kuriems pakeitimams dėl to. Taigi, ponia pirminkė, mes pateiksime taip pat pakeitimų ir jie skirti pagerinti informacijos rinkimą ir keitimas ją ir sistematizavimą tarp valstybių narių. Visas narės turi sistemingai pranešti apie apie įtariamus ar nuteistus žmonės pagal jau dabartinę direktyvą, jeigu jie užsima parengimaisiais veiksmai. Tai valstybės narės turi Europolui pranešti apie įtariamus e, žmonės arba nuteistus dėl pažeidų, pažeidimus. Mes, pona pirmininkė, ir pranešėje prašome, kad valstybės narės apie ką mes galėjome jau nekartą pasakyti, kad valstybinės narės privalo keistis visais PNR duomenimis susijusiais su įtariamais arba nuteistais asmenimis pagal dabartinės direktyvos 3.14 straipsnius. Ta direktyva leidžia E, versiems narėms e, apsispręsti, kokią informaciją teikti. Tai yra fundamentalūs dalykai. E, tam, kad direktyva suderintų visus veiksmus kovojant su terorizmu, mes manome, kad privalomai valstybės narės turėtų perduoti kitoms valstybėms narėms PNR duomenis, duomenis kurie susiję su įtariamaisiais ar nuteistaisiais už terorizmo aktą. Turiu dar dar kitos informacijos. Aš žinau, kad e, kai kas ką pasakysiu, kelia problemų komisijai. Paskutinis elementas. Kiekviena valstybė nėra, turi imtis e, būtinų priemonių, kad, kad e, imtis veiksmų dėl pažeidimų pagal kai kurios straipsnius. Šiuo metu galima persakyti asmenį savo teritorijoje, jeigu jis yra tavo valstybės pilietės ar kitos valstybės pilietės, tačiau jeigu jis įvykdo nusikaltimą toje teritorijoje. Tai yra teritorinė kompetencija susijusi su pilietybė, tačiau jeigu kažkas tavo teritorijoje iš trečiosios šalies, kuris yra nu, įvykdęs nusikaltimą toje trečiojoje šalyje, ir apie tai sužinoma per tyrimą, atlikta kažkur, kad tas asmo tai padarė, kad įvykdė teroristinį aktą. Tai šiuo atveju mes norėtume aptarti galimybę leisti valstybėms narėms persakyti tokį asmenį, jeigu tai buvo teroristinis aktas kažkur kitur ką atskleidė tyrimas, net jei jis nėra tos valstybės narės pilietis ir tas E, teroristinis aktas nebuvo įvykdytas ne tos valstybės teritorijoje. Ačiū, ponė Depri, toliau ponė Ferrara. E, Dėkoju, pirmininkė, pasisakysiu Laura Džėja, Laura Džėja vardu. Ji negali dalyvauti šiandienos e, posėdėje, todėl kad turi kitų įsipareigojimų. Paskaitysiu tai, ką ji pateikė raštu. Norėčiau padėkoti šeš pranešėjai už darbą ir norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pateikė pakeitimus, kurie gerina šį dokumentą. Pakeitimų buvo pateikta daug, tai rodo, kad klausimas yra aktualus. Mes pritarsime tiems pakeitimams, kuriais yra stengiamas apibriežti nusikaltimą, tam tikrų, tam tikrų elgesio atvejų laikimas nusikaltimu, pavyzdžiui, verbavimu, e, verbavimo ir kelionių atveju, turi būti remiamasi tam tikrais teisės aktais. Mes kritiškai žiūrime į tos pakeitimus, kuriais yra stengiamas apriboti e, pagrindinės teisės, e, pavyzdžiui, laisvę, interneto laisvę ir žiniasklaidos laisvę. Mes suprantame, kad internetas gali tapti priemonę teroristams, e, ter, teroristų formacijos mainams arba skatinti radikalizavimąsi. Štai dėl ko mes e, norėtume paraginti teisėjas aukos e, veiksmus internete remti, paremti taip pat teismų nuomonę. Mums terorizmo išpolių prevencija ir radikalizavimosi prevencija yra svarbu, todėl direktyvoje turėtų skirti, turi būti skiriamas dėmesys ir e, šiems aspektams e, e, represijos, teisės saugos priemonės turi sulaukti pakankamai dėmesio. Taip pat reikėtų stiprinti policijos ir teismų bendradarbiavimą valstybėse narėse, kaip ir kitų frakcijų atstovai Mes manome, kad direktyva, apie kurią diskutuojame šiandieną, taip pat turėtų paminėti tą bendradarbiavimą ir kad jis turėtų būti privalomas. Taip pat tekste reikėtų nuorodos į e, e, tokius atvejus, kuomet yra atsisakoma būti terorizmo grupuotės nariu. Italijoje turime patirties saugant tos asmenys, kurie e, apsigalvoja ir atsisako tos veiklos. Jiems reikia tinkamos apsaugos. Taip būtų galima išardyti teroristų, daugiau teroristų tinklų ir taip būtų galima išvengti e, naujų išpolių, teroristinių išpolių Europoje. Dėkoju, ponė Spinelį. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti pranešėjus dėmesį į Vokietijos teismų patirtį, teismų praktiką. Dėl įstatymo, kuris yra skirtas kovai su terorizmu per Bundeskrab. Manau, kad Vokietijos kolegos išmano šis rytį. Vakardienos teismo sprendimas E, sprendime yra rašoma, kad e, tas įstatymas yra pažeidžia konstituciją. Tarkim, stebėjimas, telefoninių pokalbių pasiklausimas e, ir kitos neproporcingos priemonės, kuriomis kišamas į piliečių visuomenę, būtent pažydžia konstituciją. Aš manau, kad iš nacionalinių teismų galime pasimokyti. mes galime atsižvelgti į tas pamokas. Vokietijos teismas jau du kartus užginčijo įstatymus, kurie vėliau buvo aptarti ir Europos lygiu. Aš turiu omeny, pavyzdžiui, Europos arešto orderį ir domenų apsaugos klausimą. Kodėl tai yra pamokos, iš kurių turime pasimokyti? Jeigu mūsų direktyva yra šiek tiek per daug aptaki, kai kalbama apie teisės valstybę ir per daug kišamasi joje į asmens gyvenimą. Tuomet galbūt teismas, nacionalinis teismas gali pasitelkti tam tikras priemonės ir reikalauti teisingumo, proporcingumo mūsų įstatymuose, mūsų teisės aktuose. Dėkuoju, ponia Gomes. Ačiū. Taip, iš tiesų, kalbant apie šią direktyvą, reikia konvergenciją užtikrinti ir galime tai padaryti, kaip ir dirbame šią kryptimį. Man atrodo svarbiausia, kad šią direktyvą parodome, kad esame netokie kaip teroristai, gerbėme žmogaus teisės. Todėl būtent uh, svarbu tiksliai apibrėžti nusikalstamas veikas, už kurias e, nusikaltėliai patraukėmi atsakomybėn. Tam, kad veiksmingai kovotume su terorizmu, reikia užtikrinti duomenų bazių saveikumą, bendradarbiavimą tarp įvairių teisės saugos ir teisminių institucijų, žvalgybos informacijos rinkimą Ir be to reikia užtikrinti, kad visa ta informacija, kuri jau yra turima, kurios turi įvairios institucijos, taip pat būtų suderinama. Dažnai nacionalinių lygmenių nepavyksta užtikrinti nuoseklumo. Ir dabar, man atrodo, ES turi paraginti valstybės narės susitvarkyti atsikratyti šios betvarkės, nes taip negali tęstis. Ir tikrai svarbu dabar įvertinti visą tai, ką mums sako ekspertai, kad yra glaudus ryšys tarp organizuotų nusikalstamumų ir smulkių nusikaltimų ir na, žmonės susijęs su šiais dalykais gali užsimti ir teroristinę veiklą reikia vertinti tai, kas vyksta kalėjimuose. Užuot buvę rehabilitacijos centrais, kalėjimai veikia kaip radikalėjimo centrai. Ir dažnai e, tie teroristai, kurie vykdo išpolius, e, žinome, kad e, jie nėra užsienio kovotojai, jie yra mūsų piliečiai, vidaus kovotojai. Vadinasi, problemų yra es viduje. Ne kažkas čia atskrenda ir vykdo tuos išpolius. Ir be kita ko, tai yra prastos integravimo politikos pasiekmė, uh, prastos ekonominės politikos pasiekmi, kai nėra skatinama tokių asmenų įtrauktis, kai jie palikti likimo valiai ir yra lengvas taikinys verbuotojams. Reikia ištaisyti klaidas, kurias padarėm ir PNR, ko gero nėra universali priemonė, kuri leis įspręsti visas problemas. Taip, tai yra tam tikras įrankis, kuris gali būti naudingas, bet e, nebūtinai viskas pasikeis palyginti su dabartinė situacija. ko gero, nėra taikomi tie patys standartai užsakomiesiams skrydžiams ir tuo labiau privatiems skrydžiams. Ir e, dažnai e, e, teroristai iš tiesų būna susijęs su kitokia e, nusikalstama e, veikla. Teroristai taip pat e, e, tikrai gali pasinaudoti kokiais nors privačiais skrydžiais ir tikrai mane siutina, kad teisės aktuose yra tokių spragų. Pane Intveld, ačiū. Man kyla tikrai rimtų abejonių dėl e, minties kriminalizuoti keliones į užsienį terorizmo tikslais, nes iš esmės galima, žinoma, kriminalizuoti kažkokį veiksmą, kažkokį ketinimą, bet man atrodo, kad vis dėlto esame ant labai plono ledo ir um, visais atvejais reikės tai įrodyti. Kaip įrodyti ketinimus, kalbant praktiškai? Daugelis jaunų žmonių keliauja į tokias teritorijas kaip Sirija, Irakas ir kitos jauni žmonės uh, labai absorbuoja įvairias žinias, įvairią informaciją. Kartais žmonės ten nu, nuvyksta, pamato, kad padarė klaidą ir grįžta. Ir jeigu kriminalizuosime tokius veiksmus, nebegalėsime jiems padėti integruotis, reintegruotis. Jeigu siūsime juos į kalėjimus, terorizmo grėsmė tik padidės, kaip sakė ponia Gomes. Ir yra daug žmonių, kuriuos galima būtų įtraukti į vairias programas, neturėtume praleisti tos galimybės. Be to, noriu pateikti bendro pobūdžio pastabą, kuri buvo įsakyta ir pirmoji diskusija dėl šio pasiūlymo. Čia priimame teisės aktus, netrumpam laikotarpiu, turėtume žvelgti ilgalaikę perspektyvą. Ir čia kalbame apie labai e, konkrečią terorizmo e, šaką. Tarkim, žinoma, galima kalbėti apie karštutinius dešiniuosius, kurie gyvena mūsų miestuose, kurie keliauja iš vieno miesto į kitą autobusu, kad įvykdytų teroristinį išpolį. Ir atrodo, kad uh, Dabar, kai kalbame apie terorizmą, e, kalbame tik tai apie kažkokią vieną e, konkrečią e, grupę. Galbūt yra grupių, kurios vykdo panašius išpolius ne dėl islamistinių pažiūrų. Jų kažkodėl nevadiname teroristais. Taigi, kai kūrėme teisės aktus, turime užtikrinti, kad e, būtų laikomasi bendrųjų principų, kad nebūtų e, tie tiesias aktai e, skirti tik kokiai nors vienai grupiai kad atsiradus vėliau naujoms smurtinių ekstremistų grupėms nereikėtų visko keisti. Ačiū, aš kalbėsiu ispaniškai. Turime patirties um, su įvairiais teroristiniais išpoliais, um, kuriuos vykdė ir tarptautiniai džihadistai, ir regioninės organizacijos. Žinoma, e, kalbant apie e, įrodymus, e, tai labai svarbu. Įtarimai tai viena, bet policija turės atlikti tyrimą, surinkti įrodymus ir ne visada bus lengva tai padaryti. Kas dėl papildomų elementų, ypač kalbant apie kelionę, reikia turėti omenyje Reikės įrodyti, kad asmo priklauso tarptautiniai teroristiniai organizacijai. Tai galbūt e, netaip jau sudėtinga palyginti su tuo, kad, kai reikia įrodyti, kad e, kažkoks atskiras žmogus yra suradikalėjęs ir nori asmeniškai vykdyti kažkokius e, teroristinius išpolius. Paprastai tokie išpoliai vis dėlto vykdomi kai priklausoma tam tikrai organizacijai arba su jie bendradarbiaujama. Ir tas aspektas priklausimas organizacijai yra labai svarbus, nustatant, ar kas nors yra teroristas ar ne. Ispanijoje atliekant baudžiamuosius tyrimus, priklausimas teroristiniai organizacijai taip pat laikomas nusikaltimu, net jeigu nepadaromas kažkoks konkretus apčiuopiamas nusikaltimas. nes atsižvelgiama į e, visuomeniai daromą žalą ir dėl to skiriasi bausmės, skiriasi sankcijos. Taigi, norėdami kriminalizuoti kelionę, turime sukonkretinti faktus, juos išskirti. Žinoma, turi būti vykdoma teisminė kontrolė policijai atliekant tyrimus. Toks būtų požiūris e, remiantis Ispanijos patirtimi. Ponas Fos. Ačiū pirminkė. Norėčiau pabrėžti, kad čia turėdami tiek daug pakeitimų pasiūlymų, matome, kad taip yra neatsitiktinai. Mums kyla permanentinė grėsmė ir uh, kova su tais e, teroristais, religiniais fanatikais, e, kaip juos be pavadintume, nebus sėkminga, jeigu e, nedėsime visų įmanomų pastangų. Taip tik apribosime pagrindinės laisvės mūsų visuomenėje, jeigu nedėsime visų įmanomų pastangų. Taigi turime investuoti viską į darbuotojus, į žinias, į technologijas, tam, kad sukurtume mums būtinas priemonės. O tam e, reikia imtis veiksmų įvairiais ligmenimis. E, žinoma, reikia imtis prevencinių veiksmų prieš radikalėjimą, visi nori tuo užsiimti, tam, kad e, galėtume apsisaugoti nuo to, nuo ko galima apsisaugoti iš anksto. Taip pat, e, jeigu žinoma, kad gali įvykti koks nors teroristinis išpolis, turi veikti e, tinkami priežiūros mechanizmai, kad galima būtų užkirsti kelią tokiems išpoliams. Ir e, čia tikrai reikėtų stengtis įskirti tuos, apie kuriuos mums dar nėra žinoma, bet kurie kažką jau planuoja, tik mes apie tai dar nežinom. Uh, Reikia būtinai nustatyti tokius asmenys. Turime turėti galimybę padidinti mūsų žmonių saugumą. Ir visam tam reikia duomenų. Tai ne vieno instrumento klausimas, kuris leistų mums surinkti visą informaciją, tai visų įvairių priemonių rinkinys. E, SWIFT, TNDP, PNR įvairios sistemos leidžia mums surinkti duomenis ir e, vien tik iš vieno šaltinio surinkant duomenis e, to nepakaks. Reikia duomenų iš įvairių šaltinių ir e, todėl reikia tokio daugia sluoksnio, daugia pakopio paužiūrio po paskutinių teroristinių išteklių, išpolių turime suprasti, kad nevyksta tas horizontalusis pasikeitimas duomenimis. Jau laikas e, suprasti, kad e, padėtis keičiasi ir dabar mums reikia daugiau informacijos. Reikia užtikrinti įvairių duomenų bazių saveikumą ir be to reikia dar pagalvoti apie tai, kaip mūsų saugumo institucijoms galima suteikti galimybę gauti informacijos iš tų duomenų bazių. E, jau daug kalbėjome apie tai, kad turėtų būti tam tikra institucija kiekvienoje valstybėje narėje, e, policija arba baudžiamojo persekiojimo institucija, kuri galėtų susipažinti su tokia informacija, bet bet kuriuo atveju turi būti užtikrinamas tokių duomenų bazių saveikumas ir galimybė jomis naudotis. Šioje direktyvoje kalbama apie visas teroro formas, nes turime kovoti su visomis teroro formomis. Galų gale turime sugebėti nustatyti, kas ką planuoja įvykdyti, kas su kuo susisiekia. Uh, reikia rinkti įrodymus, įvairius duomenis, kad, todėl kad e, turime laikytis įstatymų viršinybės principo visų pirma. Tam reikia informacijos. Daug e, kalbame apie duomenis ir turime pakeisti savo požiūrį, mąstyseną. Teroristai juda, jungiasi į tinklus ir e, negalime išgirsti kelio mūsų teisės saugos institucijoms atsekti visų tų priemonių, e, kuriomis naudojasi e, nusikaltėliai ir teroristai. Turime užtikrinti vienodas galimybės. Pone Sipel, labai trumpai vokiškai kalbėsiu. Aš esu labai nustebusi, kaip lengvai mes sakome, kad visokios domenų bazės, ar detalios, ar vertikalios turi būti sujungtos ir visi turėtų ten galėti viską ieškoti. Visų pirma, yra teisinės ribos. Kažkas dirbantis su prieglapščio byla neturi prieigos prie policijos duomenų. Antra, duomenis reikia analizuoti, ne visi tinkamai gali duomenis tinkamai interpretuoti. Ir trečia, jeigu yra įtarimas, kad kažkas buvo radikalizuotas ir turi kontaktus su radikalais, reikia imtis veiksmų. Taip, bet ne visada panaudojant politikos, policijos metodus. Reikia veikti taip pat ir deradikalizacijos ir prevencijos būdais ir su kitais žmonėmis dirbti, kad būtum efektyviai. Ponas Boni, teroristinės grėsmės didės problema susijusi su klausimu, ar ši direktyva leis mums e, uh, iškirsti kelią tokiems veiksmams, nes prevencija yra svarbiau negu veikti po to, kai kažkas įvyko. Tam, kad e, prevencija būtų veiksminga, mums reikia geresnių apibrėžčių tų nusikalstamų veikų, e, kurios e, yra vykdomas prieš nusikaltimus. Aš su daugeliu žmonių kalbėjus e, savo šalyje ir daugelis abejoja, ar jinai padės išspręsti tas problemas. Kilo klausimas, kodėl direktyva sukonstruota būtent tokiu būdu. Todėl, kad teisės saugos institucijos galėtų imtis tam tikrų veiksmų, kovojant su teroristais ir potencialiais teroristais. Toliau keitimas informacija klausimas. Labai gaila, kad ES nėra valios, nėra noro keistis tą informaciją. Tačiau jeigu <clears throat> tai bus na, privaloma, viskas bus veiksmingiau. Taip pat atminkite, kad praėjusiais metais patvirtiname duomenų apsaugos paketą. Ir ten viena iš direktyvų aiškiai numatyta, numatytas pagrindas, kokiais atvejais policija gali gauti tam tikrus duomenis. Taigi mes esame apsaugoti, mes rūpinamės pagrindinėmis teisėmis. Tuo pat metu turime reikalauti, kad skaitimas informacija būtų privaloma. Ačiū toliau, ponia Vinberg. Tak for ordförande. Dėkoju. Mes kalbame apie teisę būti laisvam. Aš nejaučiu tos laisvės, nesijaučiu saugi niekur, nei savo šalyje, nei čia. 5000 užsienio kovotojų čia metu yra Europos Sąjungoje. Taip, tai yra užsienio kovotojai, bet jie yra taip pat ir Europos Sąjungos piliečiai. Jie turi Europos Sąjungos pilietybę. jeigu jie vyko tais tikslais, terorizmo tikslais kur nors, ja, jiems reikėtų atimti pilietybę, reikėtų padaryti jų pilietybę, ES pilietybę. Kai jie, jie nori grįžti iš Sirijos, tarkim, reikia juos sulaikyti, reikia aptikti juos pasienyje. Taigi reikia geresnių kontrolių, panaudoti PNR geriau vykdyti tyrimus, tinkamo keistis informaciją. Mes žinome, kad šių žmonių Europoje jau yra per daug, užtenka. Ačiū dabar žodis Monikai. Labai ačiū kolegoms už visų pasisakymus, už susidomėjimą. Jūsų pasisakymai parodė, kaip e, atsidavę kolegos yra šiai temai, tai labai gerai, Sophie Intveld, dėl kelionių. Na, norėčiau paminėti italų prokuroro pavyzdį. Žmogus buvo areštuotas dėl įtartina palaikyto kelionę. Jis e, buvo iš salafistų aplinkos. E, kai jis grįžo, buvo bėjamasi, e, kad jis įsijungęs į teroristinę veiklą ir jis buvo areštuotas. Kai jis buvo suimtas, dar automatiškai nebuvo žinomas, ar jis buvo, yra pavojingas ar ne. Tyrimas parodė, kad jis savo vaikams, dviejų ir ketverių metų amžiaus vaikams rodė video e, e, įrašus, vaizdo įrašus, e, kur nukirzimas galvos, kur buvo rodomi teroristų mokymai. Ir pasirodė, kad jis planavo rimtai išpulį Milane. Tačiau visą tai paaiškėjo tik tai per tyrimą. Jeigu jis nebūtų buvęs areštuotas, tai, tai nebūtų nieko apie tai sužinoti. Italai labai pasilgė drąsiai ir išgelbėjo daug gyvybių. Taigi čia sudėtinga problematika, tai ką sakė Akselis ir Katerina. Nėra e, tiesiog žmonių areštavimai ir jų kišimas į kalėjimą. Tačiau, aišku, reikia e, kelti klausimus, ar yra pakankamai duomenų, kad būtų galima žmogų e, atvesdinti į teismą ir yra įrodymų, pagal kuriuos teisėjai gali te, galėtų nuspręsti, ar žmogus turi eiti į kalėjimą, ar jis yra kaltas kuo nors. Tačiau jeigu kažkas tik tai yra to pavojingo kelio pradžioje ir jis nepatenka į kalėjimą ar ne, pakliūna į rehabilitacijos programos. Taip, aš nieko prieš rehabilitaciją ir pasakau už tai, ką sakė ponia Koning vakar. Jeigu jauni žmonės suklaidinti, tačiau rimtų nusikaltimų nėra įvykdę, reikia pabandyti juos deradikalizuoti, panaudojant tokias problemas. Tai yra įvairiausių galimybių bet teisės saugos institucijos ir prokurorai turi turėti galimybę vykdyti tyrimus, reikia suteikti jiems tas galės. Gali būti, kad kartais reikia areštuoti kažkokį žmogų, kaip tą 29 metų radikalizuotą asmenį, nors iki to jis nebuvo nieko nusikaltęs. Taigi reikia teisės saugos institucijams manevro laisvės, aš pasitikiu mūsų prokurorais, mūsų teisėjais, kad jie padarys kaip galima geriau viską. Kaip sakė panas Piečenta, mums reikia judėjimo laisvės, tačiau jeigu kažkas keliauja siekdamas teroristinių tikslų, vyksta į teroristų rengimo stovyklas, į Siriją ar kur nors kitur, tai mes turime sugebėti į tai reaguoti ir užkirsti kelią e, nusikalstamiams veiksmams. Tai yra Sizifo darbas, tačiau lengva ranka visą tai negalima namuoti. Aš nemanau, kad Akselis turėjo galvoje, kad visi gali, galėtų kaip, ten visus duomenys analizuoti ir žiūrėti ir panašiai. Ne. E, ir aš taip pat nesutinku su Ana Gomeš. Mums reikia keitimosi atitinkamą informaciją, svarbę, aktualią informaciją. Valstybės narės turi turėti tai daryti privaloma tvarka. Žerardas Deprė, tik galiu pritarti jūsų žodžiams. Reikia mums čia siekti pažangos, jungtinės tautos. Žinoma, nelengva širdimi sudarė tą sąrašą savo rezoliucijoje ten juk jungtinių tautų sprendimas, tai nieko bendro su Vokietijos konstituciniu teismu neturi. Jie tiesiog pasakė, kad reikia detalesnių um, nuostatų, kaip teisėjams elgtis. Aš paskaičiau tą visą sprendimą ir žinau, apie ką čia kalba. Taigi, sudėtinga, aišku, situacija, aš įsivaizduoju, kad Kai kurie konstituciniai teismai, esant tokiam grėsmės lygiui, juda link to, kad bus leidžiami kiti tokie dalykai, kurie būtų neįsivaizduomi prieš 6-7 metus. Būtent taip yra Vokietijos konstitucinio teismo atveju. Anksčiau jie būtų pasakę, kad tai tikrai yra nekonstituciška. Dabar jie taip nesako, nes grėsmės lygis yra visai kitoks. Taigi turime dirbti kartu, nes norime sustabdyti, užkirsti kelią baisiausiams nusikaltimams, turime eiti kartu. Ir nebandyti atstatydinti mūsų visų prokurorų. Jie bando viską pasverti, bando imtis vyriausių priemonių deradikalizacijos priemonės arba, pavyzdžiui, kalinio iki gyvos galvos bausmės galbūt irgi yra vienas iš to katalogo veiksmų elementų. E, ponas Pečentė vakar sakė, kad nuo 2000 metų jau e, galvojame apie tai, kaip kovoti su pasirengimu teroristiniams veiksmams. Kartais teroristai ruošiasi iki dešimties metų, aš apie tai nežinau, apie tai sužinojau vakar. Galbūt čia mes galėtume į komitetą pakviesti kokį prokurorą, kuris mums papasakotų apie jų darbo realybę, apie tą kruopštų darbą, kurį dirba, kad apsaugotų mūsų teisės ir tuo pat metu sustabdytų e, rimčiausius nusikaltėlius. Manau, kad kartu rasime kelią į priekį ir būčiau dėkinga, jeigu mums pavyktų kalbėti vienu balsu. Labai ačiū. Ačiū balsavimas komitete numatytas gegužės 24 dieną. Ačiū visiems už pasisakymus. Toliau. ES mechanizmo demokratijai, įstatymų viršenybė ir pagrindiniams teisėms sukūrimas. Po įvairių parengiamų žingsnių, darbo dokumento parengimo viešųjų klausimų, ekspertų tyrimų pristatymo galiausiai turime pranešimo projektą. Dabar prašau pranešėją Intveld pristatyti šį teisėkaros iniciatyvos pranešimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad visai gerai. Pirmininkė, atsiprašau, jeigu norite išeiti iš šalės, išeikite tyliai, mums reikia tęsti darbą, šiek tiek vėluojame. prašom leisti tęsti, mums tęsti darbą. Prašau tvarkos. Ačiū pirmininkė. Visai būtų tinkama, jeigu šiame komitete kalbėtume apie tai, kaip galėtume sustiprinti ir įtvirtinti mūsų vertybės Mes daug kalbame apie tai, kaip mes jas gyrėme nuo išorės išpolių. Žinote, kokia procedūra. Pirma diskusija įvyko turint darbo dokumentą, visi šešėliniais pranešėjai ir panas Šioflinas, AFKO nuomonės autorius taip pat kalbėjo. Ir tuomet man atsirado labai sudėtinga užduotis visą tai sudėti į vieną pasiūlymą, vieną pranešimą buvo nelengva, nes pasirodo, kad net jeigu antrąjį straipsnį laikysime vienu svarbiausių straipsnių sutartyje, pasirodo, kad iš tikrųjų neturime tinkamo teisinio pagrindo jį gyvendinti. Taigi aš šiek tiek e, naudoju, skaičiau įvairiausius darbo dokumentus, naudoju įvairiausių ekspertų tyrimus ir ataskaitas, skaitant tyrimus, kuriuos užsakė Libe komitetas frapas, pagrindinių teisų agentūros pasiūlytus dokumentus ir taip toliau. Norėčiau pabrėžti keletą pagrindinių principų, kuriais vadovausi rengdama šį pranešimą. Pirmasis principas. Šis pranešimas yra tik tai pirmas pasiūlymas ir mano nuomonė tai yra proceso pradžia. Šis tekstas nebus proceso pabaiga, nepakeičiant nei vieno kablelio. Tai yra tiesiog pagrindas diskusijai. Antras svarbus principas yra tai, kad jeigu apsispręsime dėl kokio nors mechanizmo, jis turi būti objektivus, neutralus ir vienodai būti taikomas visose valstybės narėse, kad procesas būtų depolitizuotas. Nenorime išvesti dviračio, todėl tai naujas mechanizmas turi būti paremtas ir integruoti esamas priemonės, kiek galima daugiau, kad nereikėtų nieko dubliuoti jau turime teisės viršenybės sistemą e, Europos tarybos dialogą, turime kitų priemonių ir bandytume jas kaip galima labiau integruoti. Taigi, kaip sakiau, čia procesas, o ne vienkartinis sprendimas, nustatant standartus, standartus kokiu mastu laikomas ES vertybių. Tai yra vykstantis traukintis procesas ir jeigu mes apsispręsime dėl mechanizmo, jis turės būti e, kuriamas, plečiamas ir keičiamas ateityje, nes net jeigu vertybės išliks tokios pačios, tai kaip mes jas vertiname visuomenės kontekste, kinta. Todėl tai negali būti statiškas sprendimas. Dar vienas svarbus dalykas ir aš norėčiau, kad būtų mechanizmas, kuris nebūtų varomas krizių ar incidentų, kad nutoltume nuo tų kvailų diskusijų taikyti ar netaikyti septintą straipsnį, arba, pavyzdžiui, kažkokią sankciją taikyti ar netaikyti kai kurios nors valstybės atžvilgių, nes dėl to tik tai atsiras konfliktų tarp vienos valstybės ir sąjungos, o tai nelab, nėra labai sveika. Mums reikia mechanizmo, kuris užtikrintų nuolatinį visų valstybių stebėjimą ir institucijų. Tai turėtų būti procesas, kuris skatintų demokratijos, pagrindinių teisų ir e, įstatymų viršenybės kultūrą ir užkirstų tų ver, keletų vertybių pažeidimui. Jis numato korek, korekcinius žingsnius ir sankcijas, tačiau jų neturėtų sukelti incidentai ar kažkokie sprendimai, o vertinimai ir sprendimai. Tai tiek pradžiai. Aš ieškau teisinio pagrindo tokiam mechanizmui. Nėra tokio vieno teisinio pagrindo, kuris leistų užtikrinti visas galimybės, todėl galų gale aš pasirinkau tarp institucinio sustarimo priemonę. Tai nėra gražus sprendimas, bet tikiuosi pragmatiškas Aš parengiau tą interinstitucinio sustarimo projektą priedą. Čia yra tokie elementai pateikti. Viena, tai yra DRF, tai yra demokratija, įstatymų viršinybė ir pagrindinės teisės viso to rezultatų suvestinė. Antras elementas - semestras, įtraukiantis tarp parlamentinę diskusiją tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, įskaitant tarką prevenciniai ir korekciniai 7 straipsnio daliai, kaip paskutiniai galimybei ir po to DRF politikos ciklas ES institucijose, nes reikia žvelgti ne tik valstybės narės, bet ir vertinti ir savo darbą ir <clears throat> įvertinti, ar mes atitinkame tuos standartus, kuriuos nustatome. Na, neaiškinsiu visų straipsnių, tačiau esmė yra ta, kad naudojame visus, prie, visas priemonės, kurios jau egzistuoja. Yra labai įvairių priemonių e, institucijose, tai teisingumo suvestinė, priemonės Bulgarijai, Rumunijai, korupcijos ataskaita, žiniasklaidos pluralizmas, pluralizmo monitorius, taip pat yra ne ES priemonių. Visą tai turėtų būti integruota į vieną sistemą ir duoti suvestinę su konkrečių šalių rekomendacijomis. Ta suvestinė būtų pagrindas metiniai diskusijai Europos parlamente, su nacionaliniais parlamentais, komisija ir taryba. Ir galiausiai, jeigu būtina, visą tai būtų galima panaudoti laipsniškai panaudojant septintąjį straipsnį, jeigu tai taptų būtina. Tačiau aš tikiuosi, kad toks mechanizmas padarytų tai nebūtinu žingsniu. Na ir paskutinės pastabos. Svarbiausia, manau, kad galiausiai yra pasitikėjimas. Tai aš laikausi tokio požiūrio, kuris tikiuosi pagristas konsensusu, o ne teksto pakeitimu ir po to ginčiais dėl pakeitimų ir siekiant 50 procentų plus vieno balso daugumos, tai neveiks. Nes tai neturėtų būti kažkas primesta iš viršaus, o turėtų įtraukti kaip galima daugiau valstybės narės, piliečius, nacionalinius parlamentus, daugumą politinių frakcijų. Ir todėl aš dedu pastangas susiekdamas su nacionalinės parlamentais, taryba ir komisija, kad būtų kuo platesnis konsensusas. Tai ko gero būtų svarbiausias elementas. Na ir pagaliau yra parengta AFKO nuomonės projektas su pakeitimais. Mes pasitengsime juos integruoti kaip galima daugiau, kiekvieną atskirai. Dabar susilaukėme įvairiausio indėlio iš įvairių žmonių. Tikriausiai pati turėsiu pateikti pakeitimų, remdamas į tą, tai tuo indėliu. Taip pat rengiu neoficialius sustikimus per pietus, jau du surengiau. Jie nėra labai dideli renginiai, tačiau jeigu norite juose dalyvauti, praneškite, tai yra sustikimai su NVO, teisėjais, užimt darbdavių, profsąjungų atstovais, jaunimo organizacijomis ir žurnalistų asociacijomis. Terminas pakeitimas yra gegužės 13 diena, o po to, manau, bus pirma diskusija turbūt 21 gegužės. Nelabai prisimenu datą, taigi dabar lauksiu jūsų komentarų. Pone Macola pasakys pono Angelių vardu. Aš pavaduoju Franką, kuris paprašė pristatyti savo nuomonę. Taip pat iš anksto atsiprašau e, pranešėjos ir kitų kolegų, todėl kad man teks išvykti iš karto po mano pasisakymų, nes važiuosiu oro uostą. E, Franko manimo šis e, dokumentas atitinka visų šešėlinių pranešėjų nuomonę. Yra pasitelkiamas konstruktyvus požiūris E, yra e, skatinama remtis sąjungos dėl Europos sąjungos veikimo 295 straipsniu tam, kad būtų mm, geriau bendradarbiavimą tarp Europos sąjungos institucijų ir kad būtų remiamas taip pat ir Europos Sąjungos 70 straipsnių. 295 straipsnis Franko manimo yra vienintelis teisinės pagrindas. Uh, Ir tarp institucinis susitarimas yra vienintelis susitarimas, kuris gali būti panaudotas tam, kad būtų tinkamai bendradarbiavimo tarp trijų valstybių šioje srityje, tarp trijų institucijų šioje srityje. E, šis e, paktas e, įkurtų panašų reiškinį, kaip kad Europos semestras, kad ir būtų tinkamai kontroliuojama, kontroliuojama kiekvienos valstybės veikla, vyktų taip pat tinkamos e, diskusijos e, dėl šalių, dėl šalims skirtų rekomendacijų. E, taigi, tokia priemonė bus, būtų naudinga vertinti visų valstybių veiklai kasmet, tam, kad būtų nustatyta, jeigu e, yra nesilaikoma tam tikrų standartų. Mechanizmas yra paremtas e, ta suvestinė DRF, e, kurią parengė ekspertai ir kurią patvirtino komisija. Komisija stebi sutarčių laikymasi, nuostatų laikymasi ir ekspertų grupės veikla dar nėra aiškina, aišku, kokios, kokia turi būti e, jos sudėtis. Vis dėlto ši grupė turi egzistuoti. Klausimas tiesiog turėtų būti kaip ji turi veikti. Jeigu būtų e, rimtų problemų, ar, ar tokiu atveju būtų remiamas septintuoju straipsniu, ar septintasis straipsnis tokiu atveju būtų automatiškai taikomas. Daug kartų buvo e, komentuojamas šis straipsnis blogiausio atveju valstybėje narėje prarastų e, balsavimo teisę taryboje. Frankas mano, kad reikia remtis bendruoju valdymo principu. Ir problematiška, jeigu valstybė turė, turi pristaikyti prie Kopenhagos kriterijų dar prieš įsodama į Europos Sąjungą. Dar vienas klausimas yra e, galimybė prarasti balsavimo teisę. Tai būtų blogiausias scenarius. Ar septintasis straipsnis tokiu atveju būtų tinkamas pagrindas ar tikrai septintasis straipsnis būtų paskutinis galimas sprendimas. Sutarties keitimo gali prireikti tiek paktui, tiek mechanizmui ir bendrajam požiūriui. Tai turėtų atsispindėti mūsų galtinėje teksto versijoje. Vis dėlto 295 straipsnis atrodo tinkamas pagrindas patvirtinti e, šį pranešimą ir tarp institucinį sustarimą. Dėkoju, kad pavaduojate Franką. Dabar suteiksiu žodį poniai Spinelį. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už labai gerą darbą su šiuo dokumentu. Šis dokumentas yra sudėtingas. Ir norėčiau padėkoti už tas konsultacijas su nevyriausybinėmis organizacijomis. Aš džiaugiuosi tuo, kad yra ieškoma tinkamo teisinio pagrindo ir stengiamas išvengti tų ribų, kurios buvo nustatytos sutartyse. Taip pat stengiamasi apibriežti tam tikrą priemonę, kuri būtų veiksminga kuo greičiau. Taip pat Aš pritariu tiems pasiūlymams, kurie yra pranešime. Aš turiu omenyje idėją, kad reikėtų Europos teisinio, teisinės pagalbos piliečiams fondų, kai yra, pagri, kai yra pagri, pažeidžiamos pagrindinės teisės ir teisės valstybės principas. Taip pat pritariu idėjai peržiūrėti sutartis ir Hartijos 51 straipsnio panaikinimas, e, antro straipsnio panaikinimas taip pat yra idėja. E, piliečiai gali kreiptis į teisingumo e, teismą. Dėl tarp institucinio susitarimo Pirmoji dalis dokumente yra skirta tai scoreboard suvestiniai. Aš džiaugiuosi tuo, kad norima įtraukti kuo daugiau nuomonių, norima panaudoti kuo daugiau nuomonių. Galbūt dėl skaičiaus, tokio didelio ekspertų skaičiaus gal šiek tiek abejočiau. Džiaugiuosi taip pat tuo, kad norima parengti gairias paremtas pažangą e, teisų ir teisės valstybės sektorė, srityje. Na ir e, taip pat e, džiaugiuosi tuo, kad yra norima užtikrinti, kad vertinimo institucija būtų nepriklausoma. Vis dėlto norėčiau išvardinti abejonės. Visų pirma, tolesni svestiniais įgyvendinimo veiksmai. jos įgyvendinimo centrinis vaidmuo yra skirtas e, tarybai per kasmetinį dialogą. Aš nepritariu. Nepritariu tokia idėjai. Geriau galbūt reikėtų pasitelkti nepriklausomą instituciją. Taip pat man abejonės kyla ir dėl tų priemonių, kurios turi būti pasitelktos pažeidimo atveju esamų priemonių naudojimas kartu e, galėtų e, būti na, tinkamas sprendimas. Tam nereikėtų, dėl to nereikėtų peržiūrėti sutarčių, bet taip nepasikeistų situacija. Nes septintasis straipsnis, septintame straipsnėje numatyta politinė diskrecija ir numatyta, kad nebūtina laukti teisingumo teismo sprendimo. Antra, ES institucijų stebėjimas, kai jos, yra pažeidžia, kai jos pažeidžia uh, rule of law, teisės valstybės principą. Šis mechanizmas turėtų būti taikomas tiek valstybėms narėms, tiek institucijoms. Tarp institucinio susitarimo pasiūlymas vis dėlto baigiamas, vis dėlto kaip ir sukurtų dviejopą sistemą, kurioje ta suvestinė skorbornė nebūtų taikoma institucijoms, ES institucijoms. Ar tarp institucinis sustarimas galėtų, būtų privalomas tik pasirašysioms institucijoms. Ir taip e, nemažai organų ir agentūrų neprivalėtų jo laikytis. O tie organai yra svarbus. Aš manau, kad jeigu norime mechanizmo, kuris tikrai tinkamai gautų, gintų demokratiją, teisės, teisės valstybę, e, tas susitarimas turėtų traukti kuo daugiau subjektų. Ir turėtų būti privalomas visoms institucijoms, įstaigoms, kurios veikia ES. Reikėtų paminėti taip pat ir centrinį banką, agentūras kaip Frontex, Europol, neformalias agentūras, neformalius agent, mm, organus, tokius kaip neformalius organus. Ir Europos komisija taip pat turėtų kontroliuoti šios priemonės naudojimą. Taip pat mano manimo. Reikėtų atsisakyti vien tik teisėjo kurios kontrolės. Bet reikėtų taip pat remtis ir 263 straipsnių ir analizuoti teisinį poveikį tretiesiams asmenims. Trečias aspektas yra socialinės teisės. Tame, toje suvestinėje yra paminima pagrindinių teisų hartija. Ji yra susijęta su paslaugomis. Vis dėlto toje hartijoje yra nuostatos, kurios apibrėžia socialinės teisės. Jos tam vadinamos principais. joms suteikiama mažiau svarbos negu kad civilinėms teisėms. Mano manimu, reikėtų pasitelkti daugiau parametrų. Ateityje reikėtų pagalvoti apie galimybę Europos, sa, reikėtų apie galimybę taip pat prisijungti prie Europos socialinės hartijos. Dėkuoju. Jau Mrs. Lunaček. Ačiū dabar, ponia Lunaček. Dėkuoju. Manau, galiu gana trumpai išdėstyti savo poziciją, nes e, pranešėja ir bendra pranešėjai jau įsakė tokią pat nuomonę, kurios ir aš laikausi. Noriu tik padėkoti poniai Intfeld už jos e, prisimtą požiūrį svarbu užtikrinti mechanizmą, kurio pagrindų vyksta tinkamo lygio valstybių narių dialogas, užtikrinamas abipusės pasitikėjimas, nes e, jo dabar nebėra daugeliu lygmenių. E, kalbėjote apie tarp institucinį susitarimą. Ir daugelis mūsų čia parlamente reikalavo kad tas sustarimas būtų nuolat peržiūrimas, kad um, visos valstybės narės turėtų jam pritarti, kad niekas nebekritikuotų blogojo Briuselio, kad jis dėl visko kaltas. Esu iš Austrijos ir 2000 metais um, buvo na, tokios sankcijos prieš uh, raudonuosius e, ir faktiškai e, buvo e, labai sudėtinga dėl to, kad nebuvo strategijos, kaip išeiti iš tos padėties. Ir atrodo, kad Panaši situacija susiklošiusi dabar kai kuriuose valstybėse narėse - Vengrijoje, Lenkijoje. Dėl to, kad visada į Briuselį žiūrima kaip į kažkokį atskirą organizmą. Yra Briuselis ir esame mes. Bet manau, kad e, iš tiesų reikia užtikrinti, kad visos valstybės narės e, dalyvautų peržiūroje nuolat, reguliariai, nes e, nėra tobulų valstybių narių. Ir čia parlamente taip pat vyksta dėrybos, vyksta jos ir su kitomis institucijomis, siekiant sukurti kažką, kas užtikrins didesnį pasitikėjimą nei kad yra dabar. Ir be to nereikėtų pernelik nukrypti nuo septintojo straipsnio, bet e, kol kas apie tai net e, nekalbame. Ir mano politinė frakcija pritarė tam ką pristatė Sofija. Labai gerai, kad jūs, Sofija, pritraukėt labai daug įvairių suinteresuotųjų subjektų, vyksta diskusija. Būtent taip ir reikia. Reikia, kad įsitrauktų visi, kad e, sustartų dauguma, galbūt ne šimtas procentų, bet e, reikia tos e, daugumos. Taip pat dėl to didelio ekspertų komiteto yra kritikos, kad jis per didelis, nu kągi galime apie tai padiskutuoti, bet uh, nežinau, iš kairiųjų, iš dešiniųjų yra, yra dar iš kažkur, galbūt kai kurioms vyriausybėms gali atrodyti, kad joms nėra atstovaujama. Tai, taigi manau, kad didelis komitetas yra gerai, tai gera pradžia ir galėsime vėliau pažiūrėti, kaip seksis dirbti. Bet svarbiausia iš pat pradžių įtraukti daugelį kad galėtume jau vėliau spręsti visas detalės. Kaip pritariu strategijai, bet turinio prasme taip pat e, galiu e, pritarti, galbūt bus kažkokių nedidelių detalių, kurias norėsime vėliau pateikti, pakeisti. Asmeniškai e, taip pat norėčiau, kad ir sutartyje būtų įgyvendinta tam tikrų pakeitimų, bet nesu optimistiškai nusiteikusi. Dėl to, bet kuriuo atveju, tai labai gera pradžia, kad įtrauktume visus, galbūt ir taryba, ir komisija, parlamentas bet kuriuo atveju dalyvauja. Manau, kad tai tikrai gera pradžia, nes girdime nuomonės iš visų šio parlamento kampų. Tai labai gerai. Panas Jurek. Ačiū labai, pirminkė. Septintasis straipsnis suformuluotas taip neatsitiktinai. Ir neatsitiktinai taip sunku jį taikyti, nes jis nebuvo parašytas tam, kad būtų taikomas. Manome, kad gyvename demokratinėse valstybėse ir kad um, vis dėlto e, demokratija kvestionuojama įvairiose valstybėse narise, bet tas straipsnis buvo surašytas taip, kad e, niekas nesugalvotų jo nuolat kontroliuoti. O juk kalbame apie vyriausybės, apie valstybių vadovus, e, kurie gali imtis veiksmų pagal septintąjį straipsnį. Neseniai vyko diskusija dėl Lenkijos ir negavome jokio atsakymo dėl teisinio pagrindo pagal kurį Europos komisija norėtų imtis kažkokių kontrolės veiksmų Lenkijos atžvilgių. Todėl, kad e, teisės aktuose nustatyta, kad jeigu komisijai kylo kokiu nors abejonių dėl padėties kurioje nors valstybėje narėje, ji e, apie tai praneša Europos vadovų tarybai. Taigi kažkokių naujų mechanizmų sukūrimas e, nesuderinamas su sutartimi nes e, tai pakeistų Europos Sąjungą, ji nebebūtų tokia, į kurią stojome. Galime kalbėti apie pagrindinės teisės, bet aš, tarkim, turiu savo nuomonę apie eutanaziją Niderlanduose. Mano nuomonė, tas įstatymas grindžiamas netikra prielaida, kad uh, galima atsisakyti patenkinti tam tikras teisės ir niekas negali prašyti valstybės padėti asmeniui mirti, nutraukti savo gyvybę. Galime ilgai apie tai kalbėti. Tokia yra mano nuomonė ir man taip pat nepatinka uh, kaip vyko referendumas dėl e, gėjų porų Airijoje, man kyla tikrai rimtų abejonių dėl įstatymų viršenybės šiuo atveju, nes Airijos teisės aktuose nenumatyta galimybės, kad referendumus galima būtų e, paremti iš užsienio. Airijos referendumų sistema, kaip žinia, gana gerai išvystyta. Ir visos šalis turėtų turėti vienodą galimybę naudoti žiniasklaidos priemonėmis. Tai buvo neteisinga ir žinoma, galime apie tai kalbėti. Visi gali lankytis įvairiose šalise, susitikti su politiniais kolegomis ten ir taip toliau. Bet šalių kontrolės mechanizmas yra jau kitokia Europos Sąjunga. Europos Sąjunga buvo sukurta tam, kad valstybės narės padėtų viena kitai, tam, kad būtų sukurta rinka atitinkant šio laikinio pasaulio tendencijas, norėjome paremti vieni kitus politinių paužiūrių, paremti šalis, kuriams reikia mūsų pagalbos, norėjome padėti viena kitai, o ne kontroliuoti viena kitą. Jeigu Europos e, komisija, Europos parlamentas arba netgi mūsų komitetas galėtų pakankamai nešališkai elgtis, e, priimant tokius sprendimus, galbūt ir e, dalyvautų referendume Airijoje. buvo pasakyta, man nepatinka jūsų idėjos, bet esu pasiruošęs mirti už jas, už tai, kad jas įgyvendintumėt. Taip, taip ir mes turėtume užtikrinti vystimas visose valstybėse narėse, žiūrėti, kam reikia pagalbos. Esame bendruomenė, kuri nori e, e, padėti uh, savo nariams, nes antraip tai bus jau visai kitokia Europos sąjunga. Tikrai vertinu visą darbą, kuris buvo įdėtas rengiant šios dokumentus, bet man atrodo, kad einama visai netinkama linkme. Arba turime laikytis sutarčių, arba visos e, diskusijos nukrypsta negerąją kryptimi tas e, septintųjų straipsnių pagrystas mechanizmas, kaip žinia, negali būti pakeistas. Taigi, arba gyvensime utopinėme pasaulyje, arba teks e, pažeisti teisės aktus. Ponas Boni, ačiū pirminkę sutelksiu dėmesį Saufi ir šešėlinių pranešėjų pateiktą pranešimą ne dėl e, bendrų kažkokių su ES susijusių teiginių. Noriu padėkoti už šį pranešimą. Reikia aiškaus mechanizmo šioje srityje ir pasiūlyme pristatomas paktas būtinas kaip priemonė ateityje, norint įtraukti visus suinteresuotusius subjektus į bendrą procesą, įgyventinti e, tarp institucinius susitarimus. Labai svarbu, kad bendratarpiautų visos institucijos, kad visi dalyvautų įgyvendinant susitarimą. Kaip veiks e, kai kurie mechanizmai, reikės dar aptarti. Pavyzdžiui, kas e, turėtų įeiti į ekspertų grupę, kaip turėtų būti skiriami ekspertai šią grupę, kaip turėtų pasiskirsti įvairios kompetencijos. Be to, koks bus e, tokio komiteto pagrindas, kokį vaidmenį vaidins jo rekomendacijos, kaip apskritai bus įgyvendinta tokio komiteto koncepcija. Man aišku, kad turėtų būti kruopšiai atrenkami asmenys, atstovaujantis visoms valstybėms narėms, į visas valstybės narės dera žiūrėti vienodai ir, žinoma, turi būti laisvai keičiamasi nuomonėmis. Man aišku, tai kad svarbu būtų taikyti ne tik kiekybinius, bet ir kokybinius rodiklius jie be kita ko turi būti objektyvūs, turime tai užtikrinti. Tai padaryti nelengva, bet tai būtų svarbu. Svarbu žvelgti ne tik į skaičius atliekant vertinimą. Pritariu, kad apskritai šis mechanizmas turi būti gyvas, e, jis turi, turi vykti jo raida, turi vykti konsultacijos su nacionaliniais parlamentais, jų vaidmuo šiuose diskusijose turi būti labai svarbus. Uh, Daugeliu į mūsų atrodo, kad tokių diskusijų nepakanka, bet aš manau, kad jos savaime vertingos. Jos gali padaryti didžiulį poveikį uh, dalyvavimui demokratiniuose procesuose. Ir toks dalyvavimas labai svarbus, neturėtume to pamiršti, kai kalbame apie šį pranešimą. Pavyzdžiui, galima pasitelkti skaitmeninės priemonės, kad tokį dalyvavimą sustiprintume. Svarbu, kad procesas būtų skaidresnis, kad vyktų konsultacijos e, su organizacijomis ir su asmenimis, kad e, būtų atsižvelgiama į piliečių nuomonę, priimant sprendimus neturėtume pamiršti, kad mūsų piliečiai mums yra žinių šaltinis. Ir jie turėtų dalyvauti socialinėme demokratinėme dialoge. Ne vien tik administracinės institucijos, darbdaviai, darbuotojai turi būti įtraukti ir civilinės visuomenės, nevyriausybinio organizacijų atstovai. Labai džiaugiuosi, kad pradedame šią diskusiją ir dar kartą dėkoju už pasiūlytą sprendimą. Dar kartą pasakysiu, kad turime apsvarstyti septintojo straipsnio vaidmenį ir pamėginti suteikti šiam straipsniu tikrai paaiškinimą, kadangi esu iš Lenkijos, turiu pasakyti, kad e, pritariu tam, kas sakė Marekas e, Jurekas, tam tonui, kuriuo jis pasakė, bet nepritariu turiniui. Ačiū. Prašom. Taip, ačiū. Ačiū visiems e, kolegoms už pastabas. Trumpai atsakysiu į kai kurias iš jų. Pirmiausia, pono Jurekui pasakysiu, kad norėčiau atsikratyti tam tikro nesusipratimo dėl dviejų dalykų. Sakėt, kad septintas straipsnis buvo sukurtas taip, kad niekada neketinta jo taikyti. Na, galbūt ir taip, bet tai sutarties straipsnis. Jeigu jis netaikytinas, turime jį išbraukti. Jeigu ne, jis turi būti taikomas, kitaip netenka prasmės. Be to, noriu kaip tik pasakyti, kad e, ketinama nekontroliuoti visų, o priešingai. Atrodo, kad pagal dabartinį mechanizmą e, siekiama viską kontroliuoti, o šiuo pasiūlymu siekiama atvirkštinio rezultato, norima įtraukti visus į viešasis diskusijas apie bendrasis vertybės. E, Mm, viskas atrodo surašyta dokumentuose, bet tos bendrosios vertybės visų pirma gimsta viešosios diskusijose, kuriuose dalyvauja visi ir visos politinės partijos dėl ekspertų komiteto. Turėjau dar įžankoje kai ką apie tai pasakyti. Faktiškai tai vienintelis dalykas, kurį siūlau, kuris būtų visiškai naujas. Visa kita grindžiama jau esamomis priemonėmis. Ir um, tyčia siūlau tokią didelę ekspertų grupę, nes um, būtent taip užtikrinsime pasitikėjimą. Jeigu žmonės pasitikės procesu, jie priims ir jo rezultatą. Apsvaršiau daugelį įvairių variantų Ir dėl visų kitų variantų, e, tarkim, jeigu komisijai būtų palikta teisė e, kištis, e, taikyti sankcijas valstybėms narėms, tam nebūtų pritarta. Reikia tokio komiteto, kuria, kuriuo pasitikėtų visi. Jau seniai kalbame apie tai, kas turėtų būti įtrauktas į jį, kaip tokie asmenys turėtų būti skiriami. Na, pabandžiau sudaryti sąrašą ir mano galutinis skaičius buvo 66. Atsitiktinai tai metai, kuriais buvo įsteigta mano partija. Nežinau, ką tai reiškia, bet nu, toks sutapimas. Tokį skaičių gavau. Dėl pono Spinelį pastabų jos labai aktualios ir pritariu joms tik noriu pabrėžti, kad turime laikytis to, kas įtvirtinta sutartise, visų kompetencijų. Visko, ką sakėt dėl socialinių teisių, atrodo kai kam, kad tas socialinės teisės reikia išplėsti labiau nei numatyta pagrindinių teisų hartijoje, bet pranešime ne apie tai kalbama. Uh, E, tai ilgas procesas, kurį turėsime gyventi dar ilgai. Galiausiai dėl septintojo straipsnio vėlgi. Ar jis bus taikomas automatiškai, e, kaip sakė Roberto, Ne, jis nebūtų taikomas automatiškai, nes tai tiesiog neįmanoma taip nustatyti ir sutartyse. Čia tiesiog noriu sukurti mechanizmą, kuris būtų tam tikras pagrindas. Ponas Jurekas labai teisingai pasakė, koks teisinis intervencijos pagrindas apskritai Galima, žinoma, daug kalbėti apie teisinį pagrindą, bet e, svarbu visų pirma šiuo atveju vadovautis įrodymais, rinkti tuos įrodymus gana sistemingai, lyginti duomenys tarp valstybių narių, kad um, ilgainiui būtų suformuluoti bendri standartai ir kad um, septintasis straipsnis būtų taikomas tose situacijose, kai tai būtina. Um, Kaip e, sakė ponas Bonė, būtina užtikrinti, kad tas procesas būtų kuo skaidresnis. Baigdama dar pasakysiu, kad e, tai pasiūlymas dėl kurio um, iš pat pradžių gaunu labai daug pasiūlymų, kaip galima kai ką pakeisti mano pranešime ir žinoma, tai ilgas procesas, svarbu, kad galų gale jo produktas būtų paremtas šiuose rūmuose. Ačiū, Sofi. Ačiū kolegoms už dalyvavimą diskusijoje. Paskutinis šiandienos darbo tvarkės klausimas yra klausimas komisijai, kurį uždavė Žerard Dupre dėl valstybinarių skaičiaus, kurios Turkija laiko saugia trečiaja šalimi. Klausimas buvo nusiųstas 9 vasario ir pagal taisyklę 130 jį turėjo komisija atsakyti per šešias savaitės. Komisija neatsakė šį klausimą pagal skirtą terminą. Pone Depre, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Jūs paaiškinate keliais žodžiais, koks yra klausimo tikslas, todėl aš klausiu, komisijos norėdamas sužinoti, kiek šalių, kurios į, į, e, pritaikė ar taiko šios, šią koncepciją dėl saugios šalies Turkijos atžvilgių. Nes šis koncepcija turi pasiekmes, labai praktinę pasiekmę prieglošio prašytojams, nes jeigu teisingai supratau, visi E, prieglaušio prašytojai, kurie vyko tranzitu per saugią šalį. Jeigu uh, jiems visai prieglausinis nesuteikiamas, tai jie tada gražinami į šią tranzito šalį. Taigi toks klausimas, kiek yra tokių šalių, kurios tokią charakteristiką priskyrė Turkijai. Dar viena, vienas klausimas neparašytas, bet užduosiu jį. Kodėl komisija nepateikė pasiūlymo su saugių šalių sąrašu? Mums tai yra svarbu, kodėl nėra tokių, tokių saugių trečių šalių sąrašo. Ačiū. Ačiū, ponė Dupre ponas Nilsenas, komisijos stovas. Uh, Dėkuoju, pirmininkė, visų pirma, norėčiau atsiprašyti už tai, kad mes laiku nesakėme, greitai nesakėme uh, ponui Depre. Šis procesas dabar vyksta. Visų pirma, dėl pamatinės informacijos, kontekstinės informacijos. Valstybės narės turi laisvę paskirti, nustatyti, kurios trečios šalis pagal jų teisės teisė yra laikomos saugiomis šalimis. Bet jie ir toliau gali taikyti e, priimti sprendimus kiekvieno individualiu atveju. Kiek žinome, kol kas ne viena valstybė narė Turkijos atžvilgių to nėra padariusi kiek žinome šiai dienai. Tačiau tai nereiškia, kad praeitie tai nebuvo daroma vienos ar kitos valstybės narės e, individualiais atvejais Turkijos atžvilgiu. Aš negaliu to atmesti, turėdamas tas žinias, kurias turiu. Tačiau atsakymas e, į klausimą yra toks, kad ne viena šalis nėra to padariusi Turkijos atžvilgių. Dėl antrojo klausimo. Mm, nežinau, ar galiu spontaniškai atsakyti nemanome, kad yra pateisinama dabar tokį pasiūlymą teikti šiuo metu, bet, jokios, bet kokios trečios šalies atžvilgių, kuri laikoma saugia. Tačiau pagal esamą teisyną mes, pagal esamas reformas, ką pranešėme komunikate prieš dvi savaitės, ar reikėtų europinio požiūrio e, platesnio taikymo e, trečiųjų šios saugių šalių atžvilgių. Pone Dupri, jeigu atsakymas toks paprastas, kodėl reikėjo laukti taip ilgai tokio atsakymo? Jeigu gerai supratau, jūs sakote, kad, kad prievašio prašytoje e, siūsti tą šalį, gražinti į tranzito šalį, reikia kiekvienu atveju spręsti, ar ta šalis saugi ar ne. Pavyzdžiui, jūs sakote, kad ne viena valstybė narė netaiko saugios trečiosios šalies koncepcijos. Ar Turkija, Graikija, tai pavyzdžiui, neprėmė nuostatos, kad Turkija laikoma saugia šalimi? Aš dar pratęsiu vėliau, pane Pamėgė įdomu, kaip tai veikia. Jeigu sakote, kad sprendimas, ar saugi šalis, ar saugi ar ne, priimamas individualiai, tai yra individualus e, pro, proc, procedūros, prieglašio procedūros dalis. Tai nėra saugios šalies koncepcija. Šalies laikymas saugia ar ne, reiškia, kad žmonės ne, jeigu ir nesaugi, negali žmonės teikti prieglopšio prašymą. Bet jeigu prieglopšio prašymas atmestas, manant, kad tam žmogui nekyla pavojus, tai ar tai reiškia, kad tą šalį pripažįstame saugia šalimi? Pratęsiu Sofijai klausimą, jeigu gerai pamenu. Trečios šalies pavadinimas saugia pasiekme yra ta, kad kad visi prieglopšio prašymai nepriimtini. Visi prieglopšio prašymai, kurie toje šalyje pateikti, yra nepriimtini, ar teisingai ar neteisingai mastau. Turint galvoje, kas vyksta dabar, Ar Graikija neturėtų pradėti taikyti tokios apibriešties? Mr. Nilsson. Pana Nilsonai. Ačiū, pabandysiu patikslinti šią koncepciją visų pirma. Individualaus vertinimo tikslas yra įvertinti, ar trečioji šalis yra saugi asmeniu, ne tai, kad asmo yra saugus, yra saugomas, ar jam reikia ar nereikia tarptautinės apsaugos. Esmė yra ta, ar jis gali gauti tarptautinę apsaugą pagal e, direkty, direktyvos kriterijus trečiojo šalyje, kurioje Turkija. Tai vertinamas ne, prašymas iš esmės, bet ar jis priimtinas, jeigu manoma, kad asmeniui reikia tarptautinės apsaugos ir jis gali gauti tokią tarptautinę apsaugą toje trečioje šalyje, šiuo atveju Turkijoje, galima tą prašymą pateikti, vertinti nepriimtinu ir gražinti klausimą šiuo atveju tą žmogų Turkijai. Na ir tada reikia vertinti, ar galime patenkinti prašymą. Dėl Graikijos Graikija pasitelkia kiekvieno atvejo vertinimą na, ir pradėjo taikyti šį metodą nuo šios savaitės kai kuriems asmenims, kurie atvyko į Graikijos salas. E, būtent to ir reikalauja direktyva. Direktyva reikalauja kiekvieną asmenį vertinti atskirai, vertinti būtent dar tam asmenį yra e, galimybė naudotis tarptautinę apsaugą trečiojo šalyje. Taigi, turi būti vertinamos kiekvienas atvejis. Man rodas, kad jau prasidėjo mokslinė fantastika. Yra politinis sustarimas, pagal kurį visi sirai, kurie paprašė prieglopšio Graikijoje, bus išsiusti į Graikiją. Ir visi sirai, kurie paprašė prieglapčių, kurie bus išsiusti Graikiją. Vėliau Siras bus išsiustas kita kryptimi. Tai aš suprantu, kad turi būti tas individualus vertinimas. Kiekvie, vertina, turi būti vertinamas kiekvienu atveju. Nilsson, na, tikrai e, tas e, pareiškimas tai ir sako, bet dabar yra politinis sustarimas su Turkija ir taip ir turėtų būti e, daroma. Dabar jau pradėta taikyti, gyvendyti praktikoje šį sustarimą, remiantis ir taip pat ir nacionalinę ir Europos Sąjungos teisę. Taigi kiekvienu atveju šis, e, e a, šis dalykas turi būti patikrintas ir turi būti įvertinta, ar Turkijoje būtent asmeniai bus galimybė naudotis apsaugą. Mr. Nielsen. Thank you, colleagues. Uh, dėkoju, ponė Nielsenai, dėkoju kolegos, kolegoms. Taigi mes baigėme šiandienos darbo atvarkę. Uh, dėkoju Jums už pasisakymus, dėkoju vertėjams. E, kitą savaitę vyks du posėdžiai. Neįlinis posėdis vyks pirmadienį, 21 dieną nuo 3 iki pusės 7 ir po to ketvirtadienį e, nuo 14.30 iki 18 valandos. Dėkoju Jums visiems. Mm, geros kelionės namo.